Let me see my Greek. I don't have my Greek. Anyway, I'll find it out. No, now it's here. Ε, eh, καλή, καλή σας μέρα. Labas rytas, kolegos. Esame pasiruošę pradėti ir iš karto suteikiu žodį ponui Huntisai. Pane pirmininkė, mėly kolegos. Diskutuojame apie pakeitimą e, direktyvoje. Dėl e, tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Ne pirmą kartą svarstome šį klausimą, jūs žinote mano poziciją, taip pat ir tekstą turite. E, Taigi, turime pakeitimų ir turime jau darbų grafiką. E, dabar keletą žodžių apie reikalą. E, Europos teisingumo teismas, svarstydamas bylą dėl Zalzburgo oro uosto, pabrėžė, kad reikia atsižvelgti į bendrą, apibendrintą poveikį gamtai, norint pasiekti direktyvos tikslų. Kitaip sakant, e, netaikyti saliamio dešros pjaustimo principo. Kitas dalykas - aplinkos ministrų taryba pastaroji taryba pabrėžė būtinybę supaprastinti procedūrą bet neina kalba apie jos tobulinimą. Taigi, kaip minėjau, e, aplinkos ministrai neseniai tą temą diskutavo, apie kurią kalbame ir mes, ir pabrėžė, kad reikia supaprastinti procedūrą, bet nekalbėjo apie poveikio gamtai vertinimo kokybės pagerinimą. Taigi valstybės narės pripažino tokiu būdu, kad direktyva nėra tinkamai gyvenama, yra trūkumų. Tačiau aš baiminuosi, kad papildomas lankstumas kabutėse sukels tik tai daugiau problemų. Taigi, turime komisijos pasiūlymą bet e, aš pasisakyčiau už to lankstumo sumažinimą, išimčių sumažinimą siekiančios direktyvos tikslų. Štai kokiu pastabu turiu. Visų pirma, labai nevienodai ta direktyva įgyvendinama, tai vienoj, tai kitoj vietoj, blogai įgyvendinama, daugeliu atveju visuomenė beveik visai nėra informuojama O tai reiškia, kad e, skirtingos valstybės labai skirtingai elgesi su direktyva. E, siūloma, kad reikia susisteminti šios direktyvos įgyvendinimą, turime būti griežtės, griežtesni. Aš nesileisiu į smulkinas, sakyčiau, kad mūsų tekstas, mano tekstas turėtų atspindėti visus tuos klausimus, apie kuriuos diskutavome. Pabrėšiu, kad tema yra labai svarbi ir nesenai mano pateikta informacija tai patvirtina. Pirmininkas, ar būtų pastabų, norinčių pasisakyti? Žodis Europos komisijos atstovams. Pane pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Huntis už jo pastabas ir e, puikų darbą, kurį jis atliko Europos komisijos vardu. E, dar kartą dėkoju ponui Huntis, dabar jau angliškai. E, jis paminėjo neseną Europos saugumo teismo sprendimą dėl poveikio vertinimo apibendrinto poveikio ir e, ant antru, antrame pakeitime mes kalbame, e, trečia, trečia, trečiame pakeitime mes e, kalbame taip pat ir apie projektų poveikio vertinimo kumuliatyvinį pobūdį. Dėl e, dalyvavimo, tai siūlomas direktyvos tekstas jau apie tai kalba. Žinoma, patobulinimai ir pono Huntis pasiūlymai bus svarstomi tolesniuose tiesiekuros proceso etapuose. Mums belieka priminti, kad taryba iki šiol dar nepradėjo diskusijos dėl nuostatų, e, kurios neatsispindi komisijos pasiūlyme. Ir e, mes nenorėtume, kad diskusija prasidėtų dėl kitų nuostatų, kaip kad sako ponas Huntis, e, kurios nėra atspindėtos komisijos pasiūlyme ir kurios e, nėra apskritai aptarnėjamas taryboje, kuri laikosi komisijos pasiūlymo. Jeigu pasielgtume kitaip, bijau, kad atvertume Pandoros skrynę E, mes esame visi trys iš to šalies, kur Pandoros skrinė ir buvo išrasta. E, tada e, toks kelias sudarytų galimybę atverti peržiūrai tuos straipsnius, kurie iki šiol nebuvo atverti ir tada procesas labai užtruktų. Prisiminkime, kad artėja ir komisijos, ir parlamento kadencijos laikas. E, E, visą tai labai užvilkintų diskusiją šiuo klausimu. Todėl mes tiesiekuros procesą stengiamės kuo labiau sustiguoti, susisteminti, kad e, kiek galima daugiau galėtume nuveikti iki dviejų institucijų kadencijos pabaigos. E, vis tik tai pripažįstu, kai, e, kad kai kurie pono Huntis e, pasiūlymai galėtų būti labai naudingi kituose tiesiekuros proceso etapuose. Ponas Businari. Dėkui. E, pirmininkė, sveikinu kolegos Huntis pasiūlymus sveikinu visų pirma jo indėlį kovojant už aiškę nepriklausomybę tos įmonės, kuri atlikinėja vertinimą, poveikia vertinimą aplinkai. Aš žinau, kad taryba dėl to nėra labai džiugiai nusiteikusi, tačiau mes turime labai aiškiai apibriežti sąlygas, kuriomis e, ta speciali profesionalų grupė galėtų dirbti visiškai nepriklausomai. Todėl aš pranešėjo prašau užtikrinti, kad būtų tas objektivumas, nepriklausomybė užtikrinti ir kad nei politikai, nei administracinės įstaigos nedarytų tiems profesionalams jokios įtakos tai geras būdas e, nukirsti sąsajas tarp investuotojų ir e, tos įmonės, e, kuriai tenka atlikti poveikio gamtai įvertinimą. Būtent to iki šiol trūko. Toliau. Sveikinu jo pasiūlymą dėl to, kad jis paaiškina du aspektus projektai, kurie vykdomi be poveikio aplinkai įvertinimo, turi būti įtraukiami į specialų sąrašą ir kiek galima ribojami, kad valstybės narės čia turėtų kuo mažiau manevro laisvės. Tačiau dar kartą reikia patvirtinti, kad e, kai tie projektai susiję su gynyba ir saugumu, tai e, visuomenės įtraukimas e, dėl jų jautrios prigimties turėtų būti ribotas, o galbūt ir visiškai jo atsisakymo. Na ir taip pat e, tarptautinė dimensija, vertinant poveikį gamtai. Tokiuose projektuose aš manau, kad tai ateityje bus vis aktualesnė tema. Dėl visuomenės įtraukimo svarbu, kad tai būtų privaloma nuostata, svarbu užtikrinti, kad visuomenė sąžiningai ir tvarkingai būtų pakviesta, o ne vien tik tai draugų draugai kviečiami dalyvauti, kad tie, kuriems kyla nerimas ar būkštojimai, turėtų galimybę išsakyti savo mintis ir e, Žinoma, tai turi vykti prieš e, poveikio gamtai įvertinimą, nes jau kai jis atliktas, e, tada vėl e, tie dalykai nebeturėtų būti leidžiami. Aišku, informacija turi būti skelbiama visomis tinkamomis priemonės, bet nereikia, kad būtų vien tik tai susitikimai ir susitikimai, e, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad sporto salėje kiekvieną savaitę vis vyksta ir vyksta atitinkami susitikimai. Aš siūlyčiau pradėti susitikinėti su šešeliniais pranešėjais ir e, diskusijose su jais e, patobulinti šį puikų pranešimą. Pasižymėkite, mes visiškai remiame jūsų pranešimą. Uh, so. uh, we expect your final draft on which the... Ačiū, mes tikimės jūsų galutinio projekto ir 27 gegužės būtų paskutinė data pakeitimams teikti. Uh, Ačiū pirmininkė. Keletą žodžių dėl vėliausiai skambėjus mano pasinarė e, komentarų. Taip, mes laukiame diskusijų, e, laukiame pakeitimų ir be abejo labai svarbu, kad visi suprastumėm, ko siekiame. Aš manau, kad mes kaip komitetas būtinai turime parengti stiprų tekstą, aiškiai pasiūsti žinę tam, kad sustiprintumėm savo darybinę poziciją savo e, tevinainį, kuris atstovauja komisijai, noriu pasakyti, na, vos ne jo paties žodžiais, kad mūsų nuomonė iš tikrųjų kelia kitus dalykus, kurie nebuvo paminėti pirminėme komisijos pasiūlyme. Tai taip pat nėra pateikta ir tarybai. diskusijos taryboje arba komisijoje neįpareigoja parlamento. Parlamento aplinkos komitetas, tiesą sakant, norėtų išplėsti šią diskusiją ir įtraukti daugiau temų. Ar tai atvers partnoros skrynę, tai jau kitas klausimas. Mano nuomonė, Pandoros skrynėje taip pat yra ir viltis, be kitų dalykų. Todėl tikiuosi, kad taryba išgirs mūsų patarimą, mūsų pasiūlymą ir pasuks tinkamą linkmę. Pans Kuntis, e, aš sutinku su jumis, mes galime kelti, kiek tik tai norime įvairiausių klausimų ar temų. Dabar žodis pranešėjai. Team concerning, just a moment. Uh, Toliau sekundėlį aš pasižiūrėsiu, mes kalbame apie galimas klaidas ir spragas e, atliekant poveikio aplinkai vertinimą Atenų regione. Vadus e, panagigas. Ačiū pirmininkė. Aš antrą kartą čia lankausi. Pirmininkė sako, taip, aš jūs prisimenu, aš irgi jūs prisimenu. Taigi, pakalbėkime apie atliekų tvarkymą. Ir gramatikau savivaldybės bylą. Aš turiu trumpą pranešimą. Parengta vaizdinė medžiaga. Nuo praeito mūsų stikimo prasidėjo planavimas, tiesą sakant, Graikija įtvirtino tai valstybinio įstatymo pavydalu 2003 metais ir dabar šį įstatymą reikėtų vykdyti. Tai įvyko valdant socialistų vyriausybei, pasok vyriausybei. Daug socialistų vyriausybės kabineto narių dabar e, teismuose e, jiems buvo padoti iškiniai E, dėl korupcijos ir kalbant apie jūsų komiteto atsakymą, kurį aš gavau gegužės 30. Ten buvo rašoma, kad jeigu vietos gyventojų grupė nesutinka su planu, kada kai būtų nemalonu, planas turi būti vykdomas, kadangi turime laikytis teismų sprendimo. Tačiau dėl gramatiko, o taip pat ir dėl daugelio kitų savatynų, tokių kaip patinari, e, teismam buvo pateikta neteisinga informacija. Ir jos pagrindu buvo priimti teismų sprendimai. E, dabartinis gramatiko projektas vykdomas pagal regioninio planavimo nuostatas. E, E, ten yra mišrus tipas savartinis, fakultė ir gramatiko yra du geri pavyzdžiai, kaip e, veikla nesuderinama nei su sveiko proto, nei su Europos teisinu. Tai yra pono Damaskus inžinieriaus nuomonė. Prie to aš dar galėčiau pridurti, kad vėliausiai primtas Europos auditorumų sprendimas rodo e, štai tokius rezultatus dėl skaidrumo. Ne, ne. Tai čia matau tokius rezultatus. Tai yra 27 Europos valstybių rodikliai e, atliekų perdirbimo srityje. Ir pirmauja Vokietija, toliau Skandinavijos šalis, Danija, Švedija ir panašiai. 24 vietoje yra Graikija. Po to Kipras, Lietuva ir panašiai, bet tai yra valstybės, kuris sustojo 2004 metais, tai yra aišku pakankamas paaiškinimas, kodėl jos atsidūrė sąrašo gale. Toliau kitoje skaidrėje matote kitus duomenis, 2012 metų duomenis, Vėlgi nagrinėjamas atliekų perdirbimas ir apskritai atliekų tvarkymas. Graikija atsilieka nuo Austrijos, Niderlandų, Danų, kurie yra pirmačiose pozicijose. E, Graikija, tiesą sakant, yra paskutinėje vietoje. Ir e, netgi matome, kad naujai įstojusios valstybės pagerino savo rodiklius ir pralenkė Graikiją. Taigi, kyla klausimas, ką Graikija daro atliko tvarkymo srityje. Ten e, panaudota tiek daug įvairiausių fondų, įvairiausių lėšų buvo suteikiamas subsidijos perdirbimo infrastruktūrai kurti, tačiau e, kyla klausimas, ar Graikija apskritai atlikos yra perdirbamas. Kokios pozicijos laikosi komisija šio klausimo? Na, savai džiugiuosi, kad pons Karmelis e, čia atvyko, nors jis man neatsakė į laišką. E, duodamas interviu Kafemerly dienraščiui, jisai minėjo e, taip pat ir apie komisijos poziciją ir pons Karmelis e, tebe teigia, kad e, šis savartynas, kuriame verčiamas mišrios atliekos, e, prims 100 procentų atliekų, mišrių atliekų, e, kurios susidaro atliekos regione. Ir daroma prielda, kad visiškai nebus atliekos perdirbamas. Vėliau, panas Kremlis, e, teigia Europos investicijų bankų ir regionų komitetui, jog e, Antikoje buvo suplanuotos keturios e, atlikų perdirbimo vietos, e, objektai, skaitant taip pat ir Atiko. Taigi, ponė Kremlis, kodėl jūs pakeitėte savo poziciją dėl atliekų tvarkymo planų? Kaip anksčiau matėme, Portugalija buvo 17 vietoje, vėliau jinai pakilo 15 vietą ir panašiai. Tuo tarpu pagal audito rūmų paskutinę ataskaitą kyla bejonių dėl e, planų susijusių su e, atlikų perdirbimo objektų, kurie e, nerušiuoja atlikų statybos finansavimu. Europos auditorumo ataskaita teigiama. Kad e, e, atsakė, kad jūsų raštai yra nagrinėjami auditorių rūmų atitinkamų e, paskitų pareigūnų ir po įvertinimo bus pateiktos išvados, tai turėtų atsitikti per keturias savaitės. Na kągi, po keturių savaičių mes turėsime auditoriumo ataskaitą dėl atliekų tvarkymo Graikijoje. Todėl aš manau, bet kokiu atveju peticija turi likti atvira. Klausimas komisijai yra štai koks. Ką iki šiol esate nuveikę dėl savartynų vertinimo Graikijoje? Aš neteigiu, kad e, nekontroliuojami savartinai neturėtų būti uždaromi. E, bet tai reikalauja politinio sprendimo. Galima uždaryti tokius savartynus siekiant, kad atlikos būtų geriau perdirbamos, taip pat siekiant organizuoti visą šitą atlikų tvarkymo procesą. E, panagrinėkime kitus atvejus. Sambos pilis, Katanelė ar Gramatiko vietos, kur, pavyzdžiui, gramatiko atveju, e, kaip tik planuojamas tai naujausias savartinas. E, Filis atvejs yra be nestambiausias savartinas Europoje. Na, statybininkai tuo džiaugiasi, mes nežinome, kiek jau milijonų išvaistyta tvarkant šitą nelegalų savartiną. Ir aš manau, kad turi ateiti kažkoks tai metas, kada vis tik tai svarstysime šio savartino problemą. Aš bijau, kad jūs, ponai iš komisijos, suteikėte lėšų atliko perdirbimo gamyklai e, Filis vietovėje, tačiau jinai pastatyta, e, tas savartinės įrengtas e, ant kalno šlaito, vėliau įvyko nuošliaužus ir visas šitas projektas praktiškai žlugo. Europos piliečiai prisidėjo, kitaip sakant, finansavo šito savartino įrengimą Ir kągi padarė to klausimo komisija? Įvyko didžiulė klaida. Norėčiau, kad komisijos atstovai pakomentuotų, kaip atsitiko, kad įvyko tokia akivaizdi klaida. Panas Gros prefektas, tiesą sakant, atsiprašė ir pripažino, kad e, rajone padaugėjo vėžio atvejų, širdies, e, kraujagės sistemos lygų, asmos ir panašiai. Žmonės dažniau pradėjo mirti tame regione. Ir vėlgi tai yra didžiausias savartinas Europo gaminėto. Toliau Mavrodakį kitas atvejis, stambaus užteršimo atvejis. Ir šio savaitino teršiamas žyvęs Koronijo ežeras. Vėlgi, e, savatinas buvo įrengtas ant nestabilaus grunto, tai reiškia, kad eksploatavimo metu atliekos iš esmės buvo nustumtos į jūrą. Ką komisija darė, kokiu priemonėmis šiuo atveju, kalbant apie samos? salą, kadangi čia yra akivaizdus Europos teisės aktų pažydimas. Be abejo. Visą tai reikia pagrysti Europos teisės aktais. Taigi, džentelmenai, vėlgi, ką jūs darėte Samos atveju? Šis savartynas buvo įrengtas vietovėje, kuri vadinasi Fismata. Pirminkė sako. Uh, Aš suprantu, kad visą tai, ką jūs sakote, yra labai svarbu, tačiau laikas mums taip pat labai svarbus. Mes čia surinkome svarstyti gramatiko atvejį, ne kitus savartinus. Gerai, tada grįšiu prie gramatiko. Vietovė parinkta buvo tam tikrame tarpeklyje. tai matyti iš administracinių dokumentų, tai nėra vien tik tai gyventojų teikiniai ir matote, kas vyksta kiekvieną kartą po lietaus šitoje vietovėje. Tai yra pležas netoli gramatiko ir matote e, išmestas įvairias šiukšles, atliekas, taip pat e, skistas atliekas vandenyje. Toliau e, turime dokumentą, kurį patikė prefektūra, jo data yra 2005 metai ir čia matyti, kad šioje vietovėje du tarpekliai, kitaip sakant, e, du upeliai, kurie tekantis upelis pasigaudavo tas atliekas iš savatino vietos. Aplinkos inspektorių išvados buvo štai kokios. Man teko siūsti skundą iš Anglijos, kur aš gyvenu. E, e, ponas Mergos, e, tinkos inspekcijos direktorius, patikrino vietovę ir štai 2012 metais gavome išvadą. Išvada, kurią pateikė aplinkos apsaugos inspekcija, kur yra pabrėžti tyrimų atliktų tyrimų trūkumai ir spragos. Iš esmės tai e, tie srautai, tos, tos srovės, tie upeliai tiesiog visas atliekas nuplauna jūrą. Ar galite kaip nors pakomentuoti? Mes, vietiniai, vietiniai, e, vietiniai gyventojai, mėginame e, daryti tremosius grežinius, tačiau valdžios institucijos užkirto tam kelią. Vėlgi norėčiau paklausti, ar tai turėtų vykti ir ką komisija šio klausimu daro. Na ir pabaigai perskaičiu lietai, kad vertėjai galėtų lengvai išversti. Nekartą esame prašę e, informacijos dėl valdžios institucijų, e, kuri turėjo vertinti poveikio aplinkai vertinimą ir, e, ir laukiame išvadų. Ir įdomu akcentuoti būtų aplinkos apsaugos ministerijos atsakymą, kur teigiama, kad geologiniai tyrimai nėra mūsų kompetencijos rytis. Taigi konkreti valdžios institucija iš esmės teigia, kad ji neatsakinga už geologinius tyrimus. Toliau kita valdžios institucija teigia, kad ji irgi nėra kompetitinga įvertinti geologinį studiją, geologinį tyrimą, kuris buvo pridėtas kaip priedas prie aplinko, po, poveikia aplinkai vertinimo dokumentų. Ir visa tai e, iš esmės byloja prieš e, bet kokį mokslinį pagrindimą parenkant savatino vietą, nes visos valdžios institucijos kratos atsakomybės. E, Taigi, grįžtant prie sprendimų, kurie buvo primti 2007 metais, mes galime teikti, kad jie yra nepagristi. Graikijos valdžios institucijos iš esmės suklaidino e, komisiją. Ir suklaidino leidimus išduodančią instituciją. Kita institucija rašo, kad vėlgi panas knygas nėra atsakingas už bandomųjų grėžinių organizavimą. Dar viena akivaizdi klaida. Be abejo, visą tai jau yra praeities faktai, tačiau aš bijau, kad kalbame apie nusikaltimą gamtai. Ir bijau, kad mes užsiemėm visas galimybės. Ką komisija daro šio klausimu? Be abejo, sprendimas 85 337 sako, kad mes negalime kištis, Vokietijos e, bendrovės negali kontroliuoti graikų kompanijų veiklos ir panašiai, panašiai. Viskas susiveda į didžiulę e, biurokratiją, o realybėje stebime nusikaltimą prieš gamtą. E, na, be abejo, Graikija yra pasirašyta taip pat ir memorandumą Dabar visi laukiame didžiulių reformų, siekdami sumokėti e, savo skolas. Tačiau e, pirmiausiai reikėtų galbūt pradėti tinkamai tvarkyti ir fondus ir visą kitą. Žmonės, mes girdime, kad žmonės kartais žudosi dėl to, kad įsigaliojo tas taupimo memorandumas ir panašiai. Tačiau e, galbūt pradėkime nuo to, kad išsikopkime savatlėkas. Taigi, kai kalbame apie gramatikų e, projektą, kuriame yra akivaizdžių klaidų ir aplaidumo atveju, manome, kad šis projektas turi būti skubiai sustabdytas. Dėkui, ponė Gigas, aš esu tikra, komisija, manau, norės pakomentuoti. Ponas Kuninjotis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi žinome, kad atliekų tvarkymas uh, Graikijoje yra vienas prioritetinių dalykų, bet ne tik Graikijoje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Tai svarbu, nes tai padeda užtikrinti tinkamas atliekų tvarkymas, padeda užtikrinti visuomenės sveikatą ir aplinkos apsaugą. 2011 metais komisija ir 2012 metais komisija aiškino, ar yra pagrindo leidžiančio teikti, kad pažeidžiami Europos teisės aktai. Tarp jų ir poveikio aplinkai vertinimo. Europos komisija 2004 ir 2008 metais pradėjo svarstyti gramatiko savartino situaciją ir konstatavo, kad jokių ES teisės aktų pažeidimų nėra pastebėta. Dėl to mes neturime jokios priežasties toliau šią situaciją svarstyti. Galiu tik pateikti informaciją apie tai, kas vyksta Graikijos teismuose dėl gramatikau sanitarinio savaldyno yra trys teismo sprendimai 2007-2012 e, metų. Ir e, vieną, e, du sprendimus pateikė Graikijos valstybės taryba ir vieną Europos teisingumo teismas. Toliau Atenų pirmos instancijos teismas taip pat yra pateikęs sprendimą 12 metų birželį. Šis teismas atmetė vietos gyventojų skundą dėl šio savartino projekto įgyvendinimo. Teismas leido įgyvendinti šio savartino projektą maratono. Vietos valdžios institucijos ir vietos gyventojai vėl kreipėsi į Graikijos valstybės tarybą, prašydami suspenduoti projektą arba iš vis jį sustabdyti, nutraukti. Pirmasis prašymas buvo atmestas, O diskusijos dėl projekto nutraukimo turėjo vykti šių metų kovo 9. Nesu tikras, ar tas svarstymas teisme vyko ar ne ir nežinau, koks sprendimas buvo primtas. Bet galiu pasakyti, kad Graikijos valstybės taryba yra atmetusi panašius skundus kaip nepagristus. Tai ko gero, valstybės taryba dėl šio konkretaus atvejo irgi prims panašų sprendimą. Bet noriu pasakyti, kad kol kas niekas dar nežino, koks gramatikau e, savartino pajėgumas yra numatytas. Vyksta viešieji pirkimai šiems darbams ir kai jie baigsis, išaiškės, kokio galingumo savartinas yra planuojama statyti, nuo to priklausys ir atliekų tvarkymo ir perdirbimo kiekiai. Dabar atsakysiu į klausimą, kągi daro komisija. Atliekų tvarkymas ir planavimas ne komisijos atsakomybė. Graikija, tai yra valstybė narė, pati sprendžia kaip atliekos bus tvarkomos jos teritorijoje. Regioninis planavimas šiuo atveju apimtų keturis savartinus. Graikijos Respublika gali pati nuspręsti statyti e, ne savartyną gramatikų, o, pavyzdžiui, atliekų deginimo įmonę. E, kai Europos komisija gauna skundą dėl netinkamos savartino veiklos, aišku, kad komisija įsikiša, karvularė atveju mes taip elgiamės. Ir buvo ir kitų tokių atvejų. – 2012 m. gegužę nusprendėme iškelti pažeidimų procedūrą Graikijai dėl e, nelegalių savartinų. Jei bus iš, jei išaiškės, kad iš tiesų Graikija pažeidžia ES teisės aktus, tai e, teismui paskelbus sprendimą Graikija mokės baudą už kiekvieną nelegalaus savartino ar savartinų egzistavimo dieną. Tie nelegalūs savartinai, aišku, pirmiausia turi būti uždaryti, o visos kietos atlikos, gyventojų atlikos vežamos į tam pritaikytus savartinus. Esame gavę Europos parlamento dokumentą 453194. Tas dokumentas yra angliškai, taigi aš paskaitysiu jį angliškai. Šis dokumentas yra datuotas 11 metų rugsėjo 15 diena ir skirtas atliekų tvarkymo Europoje pagrindiniam problemom ir uh, geram atliekų tvarkymui. Uh, tame dokumente pateikta informacija, kad gramatiko savartinas siekia, e, kad atliekos būtų tvarkomos aplinkai nekenksmingų būdų, kad vietos valdžios institucijos siekia išspręsti e, atliekų problemas, remdamosis ES teisės aktais. Užbaigsiu graikiškai ir pasakysiu, kad buvo atliktos įvairios studijos šiuo klausimu ir visa ši informacija buvo pateikta Graikijos valstybės tarybai. Graikijoje yra E, Graikijos techninio universiteto specialistų nuomonė, gramatiko savartino projektas yra e, geras, tinkamas ir jis nekelia e, Graikijai jokios didelės rizikos. Dėkoju ponui Koriniotis. Pirmiausia, steiksiu žodį ponui Hundis. Jis šiuo atveju turi pirmenybę. Pone pirmininkė. Vakar kalbėjom ispaniškai, šiandien kalbame graikiškai, taigi prašom, galit kalbėti savo gimtają kalbą. Dėkui, ponė pirmininkė, keletas trumpų komentarų. Turiu pakomentuoti komisijos atsakymą. Aš buvau toje vietovėje, tame savartinė, mačiau, kas vyksta, kai lyja, ponas Gikas buvo visiškai teisus, būtent taip ir yra, kaip jis mm, paminėjo. Šis projektas kelia problemų, būtent dėl to mes ir važiuojame į Graikiją. Komisija savo atsakymuose net ir šiandien neišsako savo pozicijos dėl pagrindinio skundo objekto, dėl, e, dėl pagrindinio peticijos objekto. Nors yra aiški klaida, komisija ignoruoja tą klaidą ir problemą. Klausimas yra ne tai, kas bus po to, kai šis planas jau bus įgyvendintas. Klausimas yra, kad komisija neatsako į visas kritinės pastabas. Klausimas yra, ar pažeisti ES teisės aktai. sprendimo, e, šio projekto aplinkos poveikio vertinimo laikotarpis buvo pratestas. Ir pratesus tą laikotarpį, ne, pratesiant laikotarpį nebuvo atsižvelgiama į ES teisės aktų nuostatas. Komisijos atstovas minėjo Teisingumo teismo sprendimus ir kitų teismų sprendimus, bet žinome, kad tie teismai nenagrinėjo bylos iš esmės. Jie tik tai žiūrėjo į šio projekto ir šios bylos procedūrinius aspektus. Jokio teismo sprendimo dėl šios bylos iš esmės nėra. To būdu tokiais komisijos paaiškinimais mūsų komitetas yra tik tai klaidinamas. Yra aplinkos inspektorių ataskaitos mes su mm, šiais inspektoriais sustiksime per savo vizitą į Graikiją ir tie inspektoriai tik patvirtina tai, ką aš sakau. Dėl to tikiuosi, kad komisija atsakys į šį klausimą, į šią peticiją iš esmės. Argumentas, kad tik Graikija yra atsakinga už vietos savartinam parinkimą nėra pakankamas atsakymas. Matome, kad Graikija padarė klaidų, kad buvo pažeisti ES teisės aktai ir dėl to komisija turi įsikišti. Deja, komisija laikosi tik biurokratinės pozicijos ir visiškai nereaguoja į tas problemas, kurios kyla Graikijai. Pirmininkė, Manau, kad paties projekto e, esmės neturėtume čia nagrinėti. Ponas Kremlis, Europos komisija. Dėkui, ponė pirmininkė. E, aplinkos generalinio direktorato kompetencija apibrėžė ponas Kurinjakis, bet aš norėčiau pakomentuoti tai, kas šiandien buvo pasakyta. Žinote, kad Atikos regiono atliekvarkimas yra sena problema Graikijai. Jau dešimt metų šios problemos kyla, buvo parengtas antrais metais, 2002 metais atliekų tvarkymo planas, jis buvo 2006 metais peržiūrėtas ir kitų keturių e, aikštelių, kurios numatytos savartinams, šiame regione nėra. Jei mes iš tų keturių vietovių atliekų tvarkymą perkelsime kitur, tai tos atliekos bus tvarkomos Graikijos kitose vietose, tuo būdu nebus laikomas reikalavimo, kad atliekos turi būti tvarkomos ten, kur atsiranda. Kodėl Atikos regiono atliekos turi būti tvarkomos kitose regionuose, o šis regionas prie atliekų tvarkymo visiškai neprisidėtų. Atliekų tvarkymo planas yra parengtas, jame numatytos vietos, kurioje bus avartinai, paskelbti keturi viešieji pirkimai. Kalbant apie kiekius, apie tvarkomo atliekų kiekius, kol kas dar dėl tų kiekių nėra apsispręsta. Bet kai komisija vertins šiuos projektus, mes pirmiausia, tvirtindami projektus, sieksime, kad tie projektai numatytų uh, Mm, tai, ko siekia komisija tvarkant atliekas. Tai yra, kad iki 20 metų 50 procentų visų atliekų būtų perdirbama. Taip pat, kad būtų atskiros linkimo, e, atskiros, e, atskiras rinkimas atskirų rūšių atliekų, tokių kaip metalo, stiklo, plastiko ir taip toliau. Plus, kalbant apie e, šiuos keturis savartinus, nei vienas iš jų nebus uh, per didelių pajėgumų. Taigi, tie pajėgumai bus tik tokie, kokie reikalingi. Ir dabar neturėtume bijoti, kad ne vienas iš tų savartinų netitiks e, tikslų numatytų ES teisės aktuose. Dabar vyksta konkurencinis dialogas ir bus tuo būdu apsispręsta, kokius atliekų kiekius kiekvienas iš savartinų tvarkis ir perdirbs dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Pono Gikas susirūpinimas iš tiesų yra suprantamas. Perdirbimas neatsiranda iš niekur. Aš, ponė Gigas, jau dešimtis metų kovoju už tai, kad žmonės namuose rušiuotų atliekas, o balkonuose turėtų kompostavimo įrangą. Bet labai sunku e, įtikinti gyventojus taip daryti. Ir Graikijoje atliekų perdirbimas irgi negali atsirasti lyg iš niekur. Jei norite radikalių sprendimų, tai galime pastatyti deginimo įmonę Fili ar kitose vietovėse, kur jau yra atliekų tvarkymo įmonės ir tada galima tas atliekas deginti deginimo įmonėse ir e, gaminti elektrą. Tokios įmonės yra Belgijoje, kitose valstybėse narėse. Tai tada jau nėra savartinai, tai yra atliekų tvarkymo įmonės. Bet jūs sakėte, kad nenorite, kad Graikijoje atliekos būtų deginamos. Tai nusileiskime ant žemės, būkime realistai, sekime procesą. Tai yra ne tik aplinkos, uh, ar regionų generalinių direktoratų projektas, tai yra visos komisijos, visai komisijai svarbus projektas, regionų generalinis direktoratas numatė tiem savartinam lėšas, tie savartinai bus pastatyti tinkamo dydžio, naudos įvairias technologijas, mechaniškai rušiuos atliekas perdirbs. Taip pat e, naudos ten besikaupiančias biodujas ir taip toliau. Vienu žodžiu, visas tas atliekų tvarkymas atitiks ES teisės aktų reikalavimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Kremlin. Toliau, ponė Sanova. Dėkoju. norėčiau pasakyti, kad išklausius šiandien visų nuomonių visiškai pasimečiau informacijos raute. Vieni sako vieną, kiti sako kitą, dėl to turiu nemažai klausimų. Sakėte, kad buvo klausimai balandžio mėnesį Graikijos valstybės taryboje. Taip pat sakėte, kad kreipiamasi į teismus. Aš esu viena iš tų keturių parlamentarų, kurie gegužės pabaigoje važiuosi į Graikiją. Mes tikimės, kad teismo sprendimas iki gegužės pabaigos jau bus paskelbtas. Kiek aš žinau, tas teismo sprendimas irgi nėra iš esmės, tai yra tik dėl procedūrinių dalykų, taigi aš esu pasimetusi. Ir man labai įdomu, ar Graikija kokį nors sprendimą iš esmės šiuo klausimu prims ar ne. Toks būtų mano pirmasis klausimas komisijos atstovui. Kitas dalykas. Komisija sako, kad komisija nieko negali padaryti, kad radikalaus atliekų e, tvarkymo, tai yra deginimo Graikija atsisako. Bet jūs, kiek suprantu, sakote, kad nebuvo ES teisės pažeidimų. Bet jei buvo tie teisės pažeidimai, vis tiek nieko negalime daryti ir turime laukti iki 2020 metų, dar septynerius metus kol situaciją bus galima pagerinti. Aš manau, kad mūsų misija į Graikiją bus labai naudinga, manau, kad mes galime padaryti įtaką šiam procesui. O jei komisija taip nemano, tai norėčiau išgirsti daugiau argumentų. Kol kas tiek galėčiau pasakyti, bet norėčiau, kad komisija atsakytų į mano klausimą. Dėkoju, ponė Ždanoka ponas Angurakis. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Išklausėme Europos komisijos ir komisijos atsakymai mane dar labiau sune, suneramino. Ar tinkamai palink, parinktos vietos savartinams? Komisija nieko į tai neatsakė neatsakė, tiesą sakant, ir į kitus pono gygas pateiktus klausimus. Išklausėme argumentų, kad Graikijoje niekas nenori, kad savartinai būtų jų kieme. Bet tai nėra atsakymai į klausimus. Komisijos atstovai puikiai supranta egzistuojančias problemas. visiškai natūralu, kad vietos gyventojai nenori, kad ten, kur jie gyvena, būtų savartinai, nes e, jų gyvenimo sąlygos pablogės. Tie savartinai mm, gali mm, būti, gali sukelti problemų dėl mm, miškų gaisrų ar dėl žemės nuošliaužų. Buvo minima ir techninio universiteto išvada. Bet kodėl vietos gyventojų e, nuomonė nesikeičia? Aš manau, kad kalbant apie šį reikalą iš esmės, vietos gyventojai yra teismus, e, teisus. E, bandysiu atsakyti ponui Kuninjotis. Jisai sakė, aš nežinau, kiek bus atliekų. Uh, gramatikų apdorojama kalba eina apie 72 tūkstančius tonų per metus. E, komposto gamykla turėtų apdirbti 40 tūkstančių tonų. Ir taip pat ir savartynas maždaug 127 tūkstančių tonų tonų. Ar e, norima pasakyti, kad e, gyventojai kvaili, negali perdirbti? Mano klausimas būtų, o ką ketvirtasis, ketvirtoji gamykla darys gramatikau vietovėje, jeigu Ketvirtoji plastiko apdorojimo gamykla darys gramatikau, jeigu graikai nemoka perdirbinėti. Eina kalba apie techninio universiteto išvadą, poziciją, ją pasirašė trys e, profesoriai. Ką jūs į tai pasakytumėte, ponas Kremlys, e, kodėl ne, neminite taip pat ir e, Atenų nacionalinio universiteto studijų, ne vien tik tai techninio universiteto. Gal reikėtų steigti žodį ponui Papadopulos, kuris atvyko šiandien su manim. Aš e, bijau, kad Europos komisija, nepaisant Graikijos valdžios klaidų, uh, stovi jos pusėje. Priminsiu Jums, kad ponas Koronari buvo nuteistas e, už korupciją susijusią su PAV studijomis. Pirmininkė, korupcija nėra susijusi su tuo klausimu, kurį dabar aptarinėjame. Mes e, aptarinėjame faktus. Yra pažeidimai ir ne. Štai apie ką šiandien kalbame. Dabar ponas Bastinaro. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, dar, dar kartą įrodyta, kad ir fatališkumas e, taip pat išrastas Graikijoje. Sakau, e, kaip žmogus, kuris Graikiją myli beveik taip pat kaip ir savo šalį. Turiu dvi pastabas. Akivaizdu, kad ir e, Graikijoje, kaip ir kitose šalise, Italijoje ar Rumunijoje, nėra strateginio e, planavimo, kalbant apie atliekų valdymą ir perdirbimą. Tai akivaizdu. Tačiau nei e, Europos komisija, nei Graikija dėl to nesijaudina. Ir tai tuo metu, kai Europos komisija galvoja apie tai, kad apdorotų atliekų kiekis turėtų didėti, tame tarpe, kad galima būtų gaminti energiją. O Graikijos atveju e, ši strategija yra visiškai ignoruojama ir visiškai neįgyvendinama. Gal komisija pamanytų, kad ne visai teisingas toksai pasakymas, bet pažiūrėkite į e, tas nuotraukas, kurias mums rodo peticijų autoriai. Aiškiai matosi, kad visiškai nesilaikoma Europos ir nacionalinių standartų apdorojant atliekas. Kaip e, galite, galite toleruoti, kad iš e, savartino išteka kažkokia srovė, paskui jinai neša. Altfel decât sistemul paskui jinai neša e, teršalus į jūrą. E, kaip kitaip galima tai pavadinti, kaip tik tai Europos ir e, Graikijos įstatymų nepaisymą, kai matome, kad savartinas statomas ten, kur dirva juda, yra nestabili. Taigi matome, kad sistemiškai ir uh, žymiai ignoruojami įstatymai ir nei komisija, nei Graikijos valdžia nesėmė jokių uh, veiksmų tam dalykui ištaisyti. Graikija yra turizmo šalis, turi didžiulį puikų paveldą. Graikija turėtų būti pirmose gamtos gynėjų gretose, kad e, jų gamtos turtai išliktų ir ateities kartoms, bet e, tam e, prieštarauja nuotraukas, kurias matėme šiandieną. O komisijai pasakysiu, šiandien mes šiandien kalbame apie Europos pinigus, apie Europos standartus, aplinkos standartus ir standartus, pagal kuriuos tvarkomi teršalai. O komisija mums iš dangaus pateikinėja atsakymus kuriuose tikrovė, kurią jie mato Graikijoje, yra kitokia negu kad mūsų matoma tikrovė iš Briuselio. E, kalba eina e, apie tai, kad e, Atiko sala turės kažkam eksportuoti savo atliekas. Eina taip pat kalba kad Albanija ateityje gali importuoti daug atliekų. Mano pačio šalis Rumunija importuoja daug atliekų, daug iš to yra neteisėtas importas. Taigi komisija turi atlikti savo darbą, jūs už tai atsakingi, e, ne tik, e, kaip ponas Huntė sakė, pagal aplinkos apsaugos direktyvą, bet ir e, bendrai turime tų pažeidimų grandinę nutraukti. Pirminkė, iš tikrųjų, turime daug ko pasimokyti, kai nuvyksime į Graikiją vizito. Ponas Kremlys. E, e, ponui Bosinar pasakysi, Europos komisija dirba savo darbą, Graikijoje egzistuoja e, atliekų tvarkymo planas, tas planas turės būti peržiūrėtas e, dėl naujosios direktyvos. E, Atikos atveju 2003 metais toks planas priimtas, 2006 peržiūrėtas, e, jį patvirtino visas vyriausybės nuo pat jo parengimo. Ir yra taip pat ir vyriausybės sprendimai, kurie sprendžia ir esminės problemas. Graikijoje visi gali kreiptis į uh, teismus, yra Graikijos valstybės taryba, kurie atlieka administracinių teismų vaidmenį ir aš noriu pasakyti ir e, žiūriu, e, peticijų komiteto nariai žino, kad e, nacionaliniai teisėjai turi kompetenciją spręsti bylas susijusias su Europos dalykais. E, Mes norime, kad Graikijos valdžia investuotų pagal a, tam tikrą prioritetų a, hierarchiją. Graikija yra labai a, didelė a, ir kai žiūrime į tą atliekų hierarchiją, tai kol kas Graikijoje iš ES e, fondų dar nėra niekas, nieko išleista. Vyks e, dialogas, e, kurio metu reikės nuspręsti, kurie projektai turėtų būti projektuojami, bus apsispręsta dėl skiriamų sumų, bus kalbama apie bus statomi e, patys moderniausi rengimai. Mes kalbame apie SRF, o ne apie ADF. Turime svarstyti, kaip ADF turės būti tvarkomi. E, eina kalba apie antrinį kūrą, kurį galima panaudoti cemento gamykloms, E, cemento gamiklose ar energetikos generavimui. Dėkui. Po to, kai apsilankysime gramatikau, vėl šį atveją, atveją svarstysime, taigi peticija išlieka atvira. Toliau panaši tema. Ponas Tūsas. Είναι ο κανόνας για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά... Kalbame apie Argolidą. Kitas nelabai nutolęs regionas. Ir vėlgi, tema yra aplinkos apsauga Graikijoje. Tripartinės vyriausybės politika Nuo demokratija, pasok ir dema, bei ES politika kuo grubiausiai pažydinė žmonių teisės. Tokiu būdu yra greunama aplinka, keliamas pavojus viešai sveikatai ir galų gale netgi kyla grėsmė dirbančiųjų sveikatai. Vienas iš tokios politikos pavyzdžių ar Armenija, Golida ir Peloponys e, regionų gyventojų problemas. Darbuotojų problemos šioje srityje e, apskritai aštrėja dėl šių priežasčių. Grįžkime prie diskusijų, kurios šioje, šiame komitete vyko prieš maždaug pusantrų metų. Naujausiais duomenimis remiantis mokslinę analizę kurios duomenys yra vietos valdybėje ir taip pat atinkamuose dokumentuose, kurios laiko graikų ministerijos. Taigi galiu pasakyti štai ką. Didžiuliai trūkumai viešojoje infrastruktūroje yra stebimi geriamo vandens tiekimo ir vandens E, tiekimo drėkinimo tikslais sritise. Geriamasis vanduo, vadinamas geriamasis vanduo iš tikrųjų nėra tinkamas vartoti žmonėms, jis kenkia sveikatai. E, Ermionės, Ermenidos e, vandentiekio kompanija pateikia tinkamus duomenis e, savaldybė ir dėl to galima supažinti su dokumentais, e, iš duomenų paaiškės, kad šitas vanduo nėra tinkamas žmonėms gerti. Nepaisant to, vietos valdžios institucijos ketina suteikti papildomų leidimų statyti naujus viešbučius, skaitant ir bendrovę Mainkompas, nors vietiniam gyventojam e, dabar trūksta geriamo vandens. Taigi vietos savivaldybė ir rytų Peloponeso valdžios institucijos užuot mėginę švelninti problemą, kažkaip tai kompensuoti tos nepatogumus vietiniam gyventojim, e, yra nusiteikę pataikauti bendrovės MyCompass tikslams. Ši bendrovė, pavyzdžiui, planuoja įrengti golfo laukus ir tam vėlgi prireiks didelių vandens kiekių. Taip pat jie ketina statyti e, vandens gėlinimo stotį, kuri galėtų galbūt teikti gėlą vandenį šitam regionui. E, na ir šiaip esame parengę trumpą video filmuką, kuris rodo, kas dabar vyksta tame regione. Στα χέρια τους και όπως βλέπετε απάνω στο video wall. Vietos darbuotojai ėmėsi veiksmų patys. Matote video medžiagoje, kad daugiau kaip 400 tūkstančių tonų atliekų Armenidos e, savivaldybėje buvo tiesiog išversta štai šitoje vietovėje. Ir vietos gyventojai uždarė šį savartyną kaip matote, vaizdinėje medžiagoje. Šiame regione veikia keletas e, savartynų, tačiau kalbame apie visiškai nelegalų, e, nekontroliuojamą atliekų šalinimą šioje ši, ši, ši, teritorijoje, šiame regione. E Taip pat be abejo, regione tai veikia nuotekų valymo renginiai. Rytų Peloponeso e, institucijos atliko patikrinimą ir nustatė patikrinimo vietoje metu, kad šitas savartinas nesilaiko visų taikytinų įstatymų bei taisyklių. Yra ir kita svarbi problema susijusi su nekontroliuojama žuvų ūkių veikla Argolis įlankoje. Regioninės atsakingos valdžios institucijos pripažįsta, kad žuvų ūkiai nelegaliai plėtėsi ir nepaisant to, jokių priemonių nebuvo imtasi, kad problema būtų sumažinta ir kad e, tarša, kurią kelia šios bendrovės, taip pat būtų sumažinta. Taigi atrodo, kad Europos komisija dabar ketina apsilankyti Graikijoje, skaitant taip pat ir Elmionės valdybę. Šiame kontekste norėčiau išsakyti vietos gyventojų surūpinimą, tai yra neturtingi ūkininkai, tai yra žvėjai, tai yra vietos profesionalai dirbantis turizmo sektoriuje. Jie visi nerimauja, kad situacija, kuri susidarė regione, yra tarsi sprokstamas mišinys. Na ir Europos komisija iš tikrųjų yra atsakinga kadangi e, ji palaikė vietos valdžios bei nacionalinės e, vyriausybės sprendimams, kurie pataikauja verslo interesams. Panaudojami nacionaliniai ir europiniai fondai ir šitie verslininkai nori savo veiklą plėtoti nepatirdami savo jokių išlaidų, neinvestuodami patys savo lėšų ir e, tai daroma gyventojų sąskaita. Pirmininkė sako, jūs laikas baigėsi. Na, liko viena minutė, aš sekiau šią diskusiją, aš klausiausi kitų kalbėtojų, taigi norėčiau, kad man leisumėte pabaigti. Noriu pabaigti apibendrindamas. Europos komisija ar mūsų Komitetas negali pasiūlyti gatavų sprendimų, tačiau vietos gyventojus ginti reikia. Reikia pasirūpinti, kad vietos gyventojai galėtų naudotis pigių, geros kokybės gerimojo vandeniu, panaudojant vietinius šaltinius, vietinius išteklius. Tuo turėtų pasirūpinti vietos valdžios institucijos. E, geriamas vanduo yra viešasis išteklius ir niekas negali jo pasisavinti. Toliau e, reikia uždaryti Stavros e, gatame kledamą savartyną, e, aplinkos būklė turi būti sutvarkyta, vieta turi būti regeneruota, o atliekų tvarkymo agentūra turėtų būti kurta ir pradėti veiklą padedant vyriausybei. Toliau e, reikėtų patikrinti, kaip veikia nuotekų valymo renginiai ir taip pat e, reikėtų patikrinti Argolis įlankoje įsikursius žuvininkysės ūkius. Be to esame keletas gamtos bei istorinių paminklų. Ir čia kalbu ne vien tik apie Graikijos kultūrinį paveldą, bet apie viso pasaulio kultūrinį paveldą. Visos šios vietos turi būti apsaugotos. Kągi dabar žodis ponui Kunijotis, Europos komisijos atstovai. Ačiū, pasitengsiu kalbėti labai trumpai. Kaip praeitą gruodį informavau jūsų komitetą Europos komisija, nusprendė pradėti pažeidimo procedūrą. Jos numeris 2184, Piesas publika, dėl krenyvi e, nuotekų valymo renginių E, veiklos. Oficialus pranešimas, oficialus raštas dėl to, kad pažįsta direktyva 91271, e, e, kuri reglamentuoja būtinių nuotekų valymą. Toliau balandžio mėnesį mes informavome jūsų komitetą, kodėl Europos komisija įstikinusi, kad direktyva 9883, e, kur kalbame apie e, gerimo vandens kokybę, nėra pažįsta. Graikijos Respublika, kalbėdama apie šią direktyvą, e, buvo pareikalauta, kad Graikijos vyriausybė užtikrintų gerą vandens, gerimo vandens kokybę. Per pernamą laikotarpį mes stebėjome vandens kokybę ir taip pat informacijos sistemą skirtą vartotojams. Na, o dėl ki kitos e, kaltinimo dalies, kad e, ta varos kladema yra nelegalų savartinai, mes žinome situaciją, šita medžiaga taip pat buvo įtraukta į bylą dėl pažeidimo. E, bil taip pat buvo pateikta Europos teisingumo teismui, reikalaujant, kad greikiai būtų skirta bauda. Taigi noriu tik taip pat patvirtinti dar kartą, kad Europos komisija pareikalavo, jog nelegalų savatinai būtų uždaryti ir vieta sutvarkyta. Be abejo, objektyviai kalbant, atlikos, kurios buvo verčiamas šiame savatinė, turėjo būti gabenamas į naują savatiną, kurio tiesiog nėra. Kalbant apie būtinę atlikų tvarkymą, graikų valdžios institucijos atsiuntė atsakymą ir nors jie negyveno direktyvos nuostatų, tačiau tam tikra pažanga matoma. Leiskite informuoti apie keturis dalykus. Pirmiausia, tik tai 20 procentų karnyviai e, e, gyvenvietės e, yra prijungti prie nuotekų surinkimo tinklo. Likę likusios nuotekos e, vežamos į nuotekų valymo įrenginius e, cisternose, tai leidžia direktyva, e, tai užtikrina tinkamą aplinkos apsaugos lygį. Praeitie be abejo buvo nutekėjimo atveju, tačiau naujas surinkimo cisterna yra mm, įrengta dabar mm, pastatyta iš betono, e, pakankamai hermetiška ir mm, prasisunkimo nuotėko nebesimato. Todėl, e, kaip ir viskas gerai, e, sistema veikia, padedamas pastangos toliau gerinti nuotėko valymo įrenginius ir mes netrukus tikimės, kad pradės veikti tam tikros buferinės talpos kur vyks e, pirminis ir antrinis e, e, nusėsdinimas ir tokiu būdu atliekų, nuotekos toliau bus valomas. Vietos tinklai prijungti prie nuotekų valymo renginių. Įtraukti į naujais paskelbtą konkursą. Be abejo, visą tai byloja, kad problemų dar yra. E, planuojami valymo renginiai turėtų ateityje kainuoti pigiau, tačiau e, reikia konstatuoti, kad kol kas dar nuotekų valymo renginiai netinka visų direktyvos reikalavimų. Taip pat nėra patvirtinto poveikio aplinkai vertinimo šiems renginiams, tol komisijas toliau stebi situaciją ir jeigu uh, netolima ateitie nebus užtikrinta, kad būtų pilnai laikomasi visų Europos teisės aktų nuostų, tai komisija pateiks savo motivuotą nuomonę. Ponas Angurakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš peticijos mes matome, kad vietos gyventojai kelia visą eilę problemų, jų skundai yra pagristi. Ir aš labai tikiuosi, kad mūsų komiteto apsilankimas vietoje taip pat patvirtins, kad jie skundai pagristi. Viena iš pagrindinių problemų be abejo yra vanduo. Vietos gyventojų e, pretencijos yra visiškai pagrystos. Pirminkė, iš komisijos atsakymo aiškėja, kad pagrindos trūpinimo yra dar daugiau. Nes komisija iš esmės sako, kad veikia stebėsinos mechanizmas ir vietos gyventojai informuojami arba perspėjami, tačiau to tikrai nepakanka. Ar kas nors daroma dėl vandens kokybės? Panašu, kad pavojus niekur nedingo. Toliau e, nebuvo pasakyti ne žodžio apie tą gėlinimo stoti. E, kuri irgi gali daryti poveikį aplinkai. Na ir nieko nebuvo pasakyta dėl žuvų ūkių, ar jie teisėti, ar neteisėti, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus ir sąlygas ar ne. Ir taip toliau. Nekalbu jau apie tas ekologiškai svarbes vietas arba archeologinės vietas. Ehm, taigi, vėlgi vykdoma politika, kuri nukreipta prieš darbininkų teisės, prieš e, kompensacijų politiką. E, e, Nereaguojame tas rimtas problemas, kurias kelia Ermidijos gyventojai ir bijau, kad problemos artimoje ateityje tik tai gilės dėl mums visiems žinomų priežasčių, ypatingai kada siekiama, kad kapitalas galėtų toliau pasipelnyti. Taip pat yra nusiskundimų dėl vietos turizmo pramonės, nes praktiškai viskas yra leidžiama tam, kad būtų galima uždirbti daugiau pelno vietos bendrovėms. Ir dėl šių priežasčių mes ketiname toliau palaikyti vietos darbininkus, tęsime savo kovą ir lauksime, kad išvardintos problemas būtų švelninamos. E, vietiniai gyventojai paminėjo labai konkrečias problemas, taigi jeigu kalbėsim apie pageidavimus, e, iš esmės kalbama tik tai apie tai, kad žmonės norėtų geresnės gyvenimo kokybės. Pone Susas, ar jūs esate pateikę savo e, pasiūlymus sekretariatui? Aš be abejo grįšiu prie šitų pasiūlymų, nors kažkada praeitie jau esu juos pateikęs. ponė pirmininkė, mėly kolegos, gerbiami Europos parlamento nariai, Europos komisija. Jūs turite būti labai atsargus, kadangi ketina prisimti didžiulę atsakomybę. Jūs esate pasirengę dangstyti nusikalstamą veiką ir aš esu pasirengęs tai įrodyti. E, kalbame apie nusikaltimą prieš vietos gyventojus, prieš vietos darbininkus. Šį rytą e, aš iš tinklalapio pasikroviau duomenis, e, kuriuose pateikti e, gerimo vandens įvertinimo duomenis iš Arminidės regiono. Visi rodikliai viršijas lenksnės ribas, kurios numatytos bendrame ministerijos patvirtiname sprendime Tai yra visi rodikliai praktiškai viršyje nustatytas normas, dėl to be abejo vietiniai gyventojai negali vartoti šito geriamo vandens maistui. Peticijų komiteto posėdėje dabar aš bijau, kad skamba melas. Aš galiu tai pagrysti. Aš pateiksiu įrodymų, kad jūs meluojate. Jūs klaidinate ir Europos parlamento narius. Ir jūs mėginate taip pat suklaidinti mus dėl vertinimo kriterijų. E, Pane Tusas, e, gal jūs savo žodžius prilaikykite. Aš puikiai žinau, ką aš neku. Mes negalime rizikuoti tūkstančio vietos gyventojų sveikata. pirmininkė sakė, klausė, ar šie įrodymai švieži. Ne, tai yra 20, kovo 27 dienos duomenys. Pirmininkė. Pone Kuniotis, Europos komisijos atstovas. Na, e, kalbant apie tos kaltinimus melu, aš niekada neteigiau, kad e, vandens kokybė yra patenkinama. Aš tiesiog pasakiau, kad dabar yra imtasi priemonių padėčiai gerinti. Neturiu pilno sąrašo, dabar negaliu pateikti jums daugiau smulkmenų. Tačiau tas faktas, kad įmamasi priemonių, reiškia, kad, e, e, reiškia, kad e, šiuo metu vandens kokybė nėra patenkinama, todėl kodėl jūs mekaltinate melu? Gal galite papasakoti išsameu kokios tai priemonės? Aš manau, kad tai turėtumėte paklausti vietos savivaldybės arba Graikijos parlamento pirmininkė, bet čia nėra kažkoks mūšio laukas, kuriame kovoja graikiško misijos ir graikiš parlamento. Iš tikrųjų, tai netinkama vieta ir manau, kad nesažininga peti komiteto atžvilgių, nes komitetas turėtų būti gerbiamas. Ačiū, ponė Busnaro, už jūsų e, pasisakymą. Pereikime prie kitos peticijos. This one. Uh, petition. Eikime prie kitos peticijos, o šita peticija lieka atvira. Toliau Andrė Rutijanų peticija. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, Vija galerija. Kas yra peticijos pateikėjas? Rodolfo Varhok. Vorkok. Atsiprašo pirmininkė, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš paskaitysiu tekstą, nes bijau, kad per daug susijaudinsiu. Labas rytas visiems. Džiaugiuosi, kad galėjau atvykti į jūsų komitetą. Noriu padėkoti ponui Matsoni kuris priėmė šią peticiją, kai sekretoriatui pasiunčiau elektroninio pašto žinutę. Noriu padėkoti visiems už pastangas ir už laiką, už tai, kad Pietro ir aš galėjome čia atvykti. Norėjome čia pakalbėti apie atlik, atliekų tvarkymą e, Italijoje. mes kiekvieną dieną kvepuojame e, teršalais iš Malagrosa savartino ir iš atliekų deginimo įmonės. Mūsų peticijos tikslas yra atkreipti dėmesį į šias problemas šių e, savartinų e, prie, prie mano, e, prie mūsų siekių prisidėjo daugelis šio rajono gyventojų. Aš pats nesu specialistas, bet pabandysiu paaiškinti, kur mūsų problemos. Mes iš tiesų esame pavargę kovodami su vietos administracijos neveiklumu. mes nebegalime daugiau e, taikstytis su jų kasdieniniais mm, pareiškimais ir e, neiginiais, e, sakantis, kad situacija nekelia problemų. Mes esame pasirengę naudotis visomis teisinėmis priemonėmis, kad galėtume apginti savo teisę į sveikatą ir į nekenksmingą aplinką. tai, ką sakau, yra mm, tiesa ir už kiekvieną savo žodį prisijimu atsakomybę. Mes nebegalime ilgiau išlikti ramus, e, turint galvoje visus vietos valdžios institucijų pareiškimus, turint galvoje jų priimamus sprendimus. Tie žmonės, kurie tvarko atliekas šiame regione, nebuvo išrinkti. Nelabai įsivaizduoju, kur e, ši mūsų kova nuves. Vis, visos deginimo įmonės, savartinai teršia aplinką ir mes nebeįsivaizduojame, kaip toliau galėsime gyventi mums nusibodo klausyti pasakymų, kad, deš, kad savartinai ir atliekų deginimo įmonės e, yra nuostabus dalykas. Matėte patys, kas dedasi šiame regione. Ir nors aišku, kad kai kurie savartinai turi būti uždaryti, nieko nedaroma. Monti dell'Ortacijo 27 gruodžio buvo nuspręsta toliau leisti tęsti darbus ir privati įmonė, kuri ten dirba, e, buvo įgaliota pati savo veiklą ir stebėti ir kontroliuoti. Nors ir niekas nenori prisimti atsakomybės, niekas nenori prisimti atsakomybės, sustabdydamas arba atimdamas leidimus savartinų tvarkymo veiklai. Ši privati įmonė toliau uh, vykdo savo planus, uh, jie turi leidimą 36 mėnesiams, o ministras Klini sakė, kad įmonė turi tik leidimą darbams 18 mėnesių. Ta vietovė buvo paskelbta kaip netinkama savartinam, bet darbas vis tiek vyksta toliau. Be to, nežiūrint tokios situacijos, yra dar ir papildomų problemų, nes išaiškėjo, kad planuojama e, įsteigti Malagrotoje e, E, techninių, mechaninių atliekų e, perdirbimo ir tvarkymo įmonė, kuri veiks visą laiką, visą parą. Ir nežinome, e, kaip čia su leidimu ta įmonė, ar ta įmonė irgi jau gavo laikiną leidimą, ir žinome, kad visi laikini leidimai po to kažkaip tai tampa nuolatiniais. Teismas atmetė gyventojų skundą, teikdamas, kad 2009 metais ta privatymonė jau paskelbė apie savo ketinimus daryti uh, E, tam tikrus darbus toje vietovėje, tai kažin ar teismui užtenka tokio pagrindo. Privati įmonė pareiškia savo ketinimus ir jai tada suteikiamas leidimas vykdyti veiklą. Be savartinų, be atliekų deginimo įmonių be visų jų keliamų problemų mus labai neramina ir subjektyvūs vietos valdžios institucijų sprendimai ir nebežinome jau į ką kreiptis, dėl to labai prašome jūsų komiteto pagalbos, nebeįsivaizduojame, kiek, kiek ilgai dar atlaikysime, jaučiamės apleisti, mūsų jėgos baigėsi, visos mūsų pastangos spręsti problemas regis atsimuša į sieną. mes e, kovodami su situacija e, nebegalime skirti pakankamai laiko nei savo darbui, nei savo šeimai, nei artimiesiems, nes mūsų e, pastangos iš tiesų reikalauja labai daug laiko. Pirmininkė, dėkui. Žodis kitam peticijos teikėjui. Vieną minutę prašom. Labą dieną visiems man vykimas į jūsų komitetą kaip Odisėjo kelionė. Aš jau 20 metų mm, kovoju su šiuo savartinu. Norėčiau pritarti Rodolfo žodžiams. Norėčiau, kad jūs suprastumėt, kad 2006 e, metais mūsų vietos valdžia E, pakeitė žemės naudojimo paskirtį. Iš žemės ūkio paskirties žemės padarė ją viešo naudojimo žemę. Prieš tai e, aš, aš atvykstu iš teritorijos, kurioje prieš tai vyko kasybos e, pramonės darbai Aš suprantu, kad administracija leidžia tokiuose teritorijose įrengti savartinus, bet tai yra labai pavojinga. Neturėtų tai būti daroma. Dėkui, toliau ponia Ždanoka. Dėkoju, pirmininkė. Kalbu Marietė Oken vardu, jinai dalyvavo misijoje, kuri buvo skirta surinkti faktams Šiandien dėja jinai negali būti mūsų posėdyje. E, tos misijos rezultatas buvo e, pozityvus, turiu galvoje vietos valdžios institucijų reakciją, bet ją e, neramina tolesnė situaciją, regis valdžios institucijos nepakankamai rimtai e, pasižiūrėjo į šią misiją Italijos spaudos publikacijos irgi leidžia manyti, kad e, problemos yra po truputį užmirštamos. Tiek galėčiau pasakyti. Dėkoju. Europos komisija, ponas Manganaro. Atliekų tvark, tvarkymas Lacijo regione yra labai sudėtingas klausimas, jau nemažai metų mes jį nagrinėjame, yra m, mm, pradėta pažeidimų procedūra dėl e, to, kaip Malagrota e, atliekų tvarkymo įmonė e, tvarkė savo atliekas, Europos komisija nusprendė apskūsti Italijos valstybę Europos teisingumo teisme kaip nesilaikančią ES aplinkos teisės aktų Malagrotoje ir kitose regionuose, kitose teritorijose, kur tvarkamos atliekos, netliekamas tinkamas atliekų pradinis tvarkymas. Ir dėl to atliekos, atliekų kiekis nepakankamai sumažinamas ir turi e, netinkamą ir jų tolesnis tvarkymas nėra nekenksmingas aplinkai. Taigi buvo siūloma uždaryti šį savartyną Malagrotoje. Kitas dalykas yra susijęs dėl to, kai Italija, Italijos valdžia nuspręs atidaryti naujus savartynus ir naujas atliekų uh, perdirbimo įmonės. E, Kila klausimas, ar bus laikomasi visų ES teisės aktų. Ar bus e, tinkamai įvykdomas poveikio aplinkai vertinimas, apimant visus etapus, taip pat ir viešasias konsultacijas. Pagal dabar turimą informaciją kol kas nenustatėme jokių e, teisės aktų pažeidimų. Dėl to vykdomi projektai gali tęstis, jei išaiškės, kad yra pažeisti ES teisės aktai, tai tada Europos komisija galės imtis žingsnių ir paskelbti kitą pažeidimo procedūrą. Dėkui, ponas Bostinari. sena romėnų patarlė, ko gero šiandien yra tinkama. Klysti žmogiška, o tęsti savo pastangas netaip jau lengva. Bet kyla klausimas, kada tos klaidos tampa nebesustabdomų klaidų srautu? Kada komisija pradės veikti užbėgdama blogai situacijai už akių, o ne po to, kai viskas, kas blogai, jau yra įvykę? Tas pats yra ir Malagrotoj, ir Monte Dotačio, ir kitose vietovėse. Jei kiekvieną dieną E, ten situacija negerėja. Jeigu du kartus buvo mūsų komiteto misijos į tas vietas, visi tie skandalai, regis, tebesitėsi. Tiek daug problemų ten tebelieka. Kada komisijai jau prisipildys taurė ir kada jinai pradės kažką daryti? jei vyriausybė nesugeba nuolat niekaip įgyvendinti ES teisės aktų. Tai kada komisija imsis kažkokių žingsnių, kada komisija imsis priemonių, kad sustabdytų netinkamus e, Italijos vyriausybės e, veiksmus. Mums sakoma, kad yra dabar kažkokių vietos valdžios institucijų primtų sprendimų, bet darbai dar neprasidėjo. O kai darbai prasidės, tada komisija reaguos anti toliau. Bet kaip jinai reaguos? Jeigu per pastaruosius dešimt ar dar daugiau metų ta pati istorija vis nuolat kartojasi, bet niekas nieko nedaro jokia vyriausybė, ar centro dešinioji, ar centro kairioji, ar koalicinė, ir jokia vyriausybė nieko nedaro ir toliau netinkamai įgyvendina ES teisės aktus, komisija vis tiek ramiai mum šiandien sako, kad kai jie pažeis taisyklės, mes sureaguosime. Kaip ta komisija sureaguos? kada truks komisijos kantrybė, kada bus jau peržengta ta raudona linija. Nes tie, kas moka baudas už netinkamą teisės aktų įgyvendinimą, yra ES piliečiai. Italijos žmonės, italai kenčia, vietos bendruomenės keičia, kenčia. O dabar, regis malagrotui, malagrotui, kaip ir viskas padaryta, o žmonės vis kenčia ir komisija niekaip nepasiūlo sprendimo. Galbūt komisijos situacijos vertinimas kažkoks labai ypatingas. Galbūt komisija niekad nepasieks to, e, tos raudonos ribos, niekad jos kantrybės taurė nepersipildys. La storia e la vicenda di Valle Galeria. Dėkuoju ponė pirmininkė. Valgaleri istorija yra viena iš daugelio, daugelio panašių atsitikimų, apie kurias girdėjome iš Italijos ir kitų šalių. Savartynai ir problemos, kai užteršiamas gruntinis vanduo ir dirba. Tie dalykai atsitinka ne tik pietuose, Italijos centre, bet taip pat ir šiaurėje mes patys e, turime pakankamai daug e, tokių savartinių, kurie teršia gruntinius vandenius e, šiaurės rytuose. Turime nemenkas gėlo vandens atsargas, bet vis mažiau ir mažiau iš jo gali būti geriamas nes savartinai užteršia gruntinį vandenį. Komisija turėtų aiškiau tuos dalykus valdyti, sutinku su tuo, ką sakė prieš mane kalbėjusieji. Yra direktyvos, yra tam tikros e, nuostatos dėl atliekų tvarkymo, Europos parlamentas yra priėmęs atitinkamą rezoliuciją dėl išteklių veiksmingo naudojimo Europoje. Ir toje rezoliucijoje raginama padaryti galą savartynams, nes atliekos e, taip pat yra tam tikras išteklis. Ir tai tada turbūt užkirstų kelią problemams e, e, turime iki 2020-ųjų taip pat e, padaryti galą atliekų deginimui. E, taip, Italijoje yra ir gerų pavyzdžių, kai atliekos tvarkomos gerai. Yra, pavyzdžiui, Trevizo bandomasis projektas, kur e, šimtas procentų miesto atliekų yra perdirbama grazie a dei sistemi. E, dėl to, kad naudojamas naujas technologijos ir sistemos e, visas atliekas, net ir tokias kaip vystiklai, galima perdirbti dabar šimtų procentų. Mes kreipiamės į komisiją e, tuos dalykus išanalizuoti, tikimės iš jos teisėkuros. kuros iniciatyvų ateityje tikimės ir pakankamos finansinės paramos, e, nes e, perdirbant e, atliekas, plastiko atliekas e, galima gaminti plastiko granulės, ir tada jų gamybos kaštai yra labai menki. E, neseniai e, gamykla Ferraroje buvo išgelbėta būtent todėl, kad buvo pradėta naudoti, e, pradėtas naudoti perdirbtas plastikas kaip žaliava ta gamykla galėjo atsispirti konkurencijai iš Kinijos. Visą tai pravartu ir vartotojams, ir aplinkai, ir ekonomikai apskritai. Taigi tada nešvaistysime tų išteklių, kurie gali būti panaudoti. E, peticijos autoriams tada viena minutė, jeigu jie norėtų ką nors pasakyti. E, dėkoju pirmininkė, aš esu ES pilietis, nesu ekspertas techninės srities. Mes uh, savo apygardoje e, turime tik tai vieną e, komposto gamyklą ir e, dar vieną atliekų tvarkymo gamyklą E, mums reikia daugiau, bet juk e, būtent ekspertai turi tai spręsti, mes juos renkame, jie yra mūsų rinkti ir, turi jie, e, ir jie turi detaliai visus tuos dalykus išanalizuoti. Pirmininkė, e, galima susipažinti su mūsų apsilankimo toje vietovėje ataskaita, su jos tekstu. E, E, valdžios nuomonę reikėtų ieškoti alter, alternatyvios e, savartino vietos ir e, komisija yra informuota, kad ši komisija lieka atvira. Dabar pereiname prie kitos peticijos iš Junktinės karalystės dėl ES direktyvos dėl savartynų įgyvendinimo. E, šią peticiją teikia ponė Ellis. Dėkui, labadiena, ponės ir ponai. E, Kolinas Veikfildas ir aš norime dar kartą jūs paprašyti ir e, padėkoti už suteiktą žodį, kreiptis į jūs. Kiekvienas turi teisę gyventi aplinkoje, kuri yra palanki jos veikatai. Ir me, mūsų mm, prievalė ginti gamtą mūsų ir ateities kartų labai kad galėtume tą teisę pasinaudoti ir įgyvendinti savo priemonės, piliečiai turi e, gauti visą informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir e, Šią prasme e, reikia pripažinti, kad piliečiams reikia padėti jiems įgyvendinant savo teisės. E, tai yra įrašyta Orhuso konvencijos pirmajame straipsnėje. Jungtinių valstijų e, tėvai, įkūrėjai, taip pat yra pabrėžę, kad visi žmonės yra sukurti lygus ir turi neatskiriamų teisių, tokių kaip teisė į gyvenimą, laisvę ir e, laimės siekimą. Tad ką reikia daryti tada, kai vyriausybė sistemiškai neleidžia mums atlikti savo prievalės gamtai ir atima piliečių prigimtinės teisės. Mes jau du kartus esame kreipęsi į jūs dėl uh, e, e, Junktinės karalystės reguliuojančių įstaigų veiksmų e, Anglijos šiaurės rytuose. Mes pademonstravome, kad didelis savartynas pačioje aukščiausioje to regiono vietovėje teršia vandenį. Dabar ta byla nukeliavo į teismą. Deja, Junktinės karalystės aplinkosaugos agentūros e, e, keliantas sprendimų e, tik iš dalies e, įgyvendino e, ES e, teisės aktų nuostatas. E, dabar uždaryta vandens sirblinė, ji nebeveikia dėl taršos. Savartino operatoriai dabar pripažįsta, kad yra problemų. E, Savartynas e, neturi teisės e, būti įkurtas nestabilio, nestabilio grunto vietovėse. Tačiau jungtinės, jungtinės karalystės aplinkosaugos agentūra atsisako atimti operatoriaus licenciją ir nubausti operatorių, kuris melavo. E, operatorius teigia, kad ta, tas savartinas niekada nebus uh, uždarytas, nepaisant to, kiek jis teršia, kiek žmonės kenčia. Licencija nebus atimta. E, nors mūsų šalis yra pasirašiusi atitinkamas konvencijas, ji nesilaiko jų e, nei dvasios, nei raidės. E, mes esame pateikę techninių įrodymų dėl e, taršos ir dėl to, kad Junktinės karalystės aplinkosaugos agentūra neatlieka savo pareigų. Mes dabar e, prašome, kad jūs imtumės veiksmų, kad galima būtų įgyvendinti Orgus konvenciją ir E, pradėti teisminį Junktinės karalystės e, institucijų persekiojimą teisme. Dėkoju, ponė Gros iš e, Europos komisijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, nuo pastarosios informacijos, kurią komisija gavo birželio mėnesį pereitais metais. Mes dabar gavome papildomas informacijos. Mes norėjome gauti informaciją apie gruntinius vandenius. Ir kaip peticijos autorė paaiškino, e, buvome e, informuoti, kad e, savartino operatorius dabar yra patrauktas į teismą. Tad 2008 metais savartinė buvo nutiestas E, kelias e, ir dėl to nutekėjo taršalai gruntinius vandenius. E, Operatoriui dėl to buvo skirtos baudos. Taip pat įpareigotas tą vandenį, kuris nutekėjo po savartynų, išsirpti ir nukreipti į nuot nuotakų valymo stotį. Ir e, e, pagal mūsų atsakymą e, aiškėja, kad tikimasi, kad e, e, amonio kiekis e, vandenyje bus sumažintas iki normalaus iki šių metų pabaigos. E, Taip pat e, stengiamasi įrengti atitinkamą įrangą, e, kuri užtikrintų, kad e, užterštas vanduo nebe nutekės. Tačiau mes gavome informacijos, kad truputį toliau pasroviui geriamojo vandens rodikliai atitinka gerimo vandens standartus. Dabar e, atitinkamos konstitu... E, institucijos gavo prašymą pratesti e, savartino veiklos licenciją kitiems penkiems metams, tačiau tik tai kietoms atliekoms. Prašymas penkerių metų E, pratesimui e, dabar yra svarstamas tiek aplinkosaugos agentūroje, tiek vietos e, planavimo institucijose. Ir tikimasi, kad po to laiko tarpio tos uh, Teritorijos, kurios anksčiau buvo naudojamos kalnakasyboje, taip pat bus užpildytos ir e, teritorija bus išlykinta. Pirminkė mane šokiruoja, kad padėtis tęsiasi daugiau kaip dešimt metų, tai iš tikrųjų negerai. Dabar žodis ponai Bostinaru. Čia yra keletas klausimų. Visų pirma, e, e, susidurėme su aiškiu atliekų direktyvos nesilaikymu, su aiškiu vandens direktyvas nesilaikymu, yra apibendrinantis poveikis, e, kuris e, nulėmė, kad e, gruntiniai vandenys yra užteršiami, gražniai tai patvirtina. Ir jeigu tie pažeidimai yra aiškus, kodėl buvo reikalinga po dešimt metų siekti teismo sprendimo. Antra, kodėl komisija taip ramiai žiūrėjo į tuos aiškius tų direktyvų pažeidimus ir, ir pagaliau, eh, kas daroma su principu teršėjas moka, nes tai aiškus atvejas, kai teršėjas privalo sumokėti už teršimą, už nukenksminimą ir visus papildomus darbus, kuriuos reikia atlikti, kad eventualiai galima būtų tą teritoriją išvalyti. Dėkui. Dėkuoju, ponė Bostinaru, dabar ponė Gros. E, iš tikrųjų, e, dar anksčiau, kaip 2004 metais, komisija jau stebi šitą vietovę. O, mes e, neturėjome pakankamai įrodymų, kad yra pažeidimai, mes neginčijame, kad tas savartinas pastatytas ne vietoje. Mes sutinkame, kad savartina ne vieta miesto centre, bet dėja tai leidžia ES įstatymai. E, Iš tikrųjų, e, santykiai tarp e, vietos gyventojų ir operatorių buvo labai prasti. Mes paprašėme atitinkamos geologinės tarnybos Junktinėje karalystėje įvertinti riziką. Gavome atsakymą, kad tuo metu rizika nebuvo pernelik didelė. Mes šitą bylą tada uždarėme. Deja, paskui per savartyną buvo tiesiamas kelias Ir tai e, situacija pakeitė, tada prasidėjo baudžiamoji byla, nors ir palengva. Ji e, baigėsi tuo, kad operatoriui buvo skirtos baudos e, ir mm, liepta toliau išvalyti tą savartyną. Mes negalime veikti remdamiesi E, prielaidą, kad gali būti pažeidimų. Mums reikia aiškių faktų, kad pradėtume pažeidimo bylą. Mūsų procedūrų tikslas nebausti valstybės narės, e, o tam, kad galima būtų ištikrinti įstatymų vykdymą. Dabar sunku nuspėti, e, kokia bus ateitis, e, kokią pridėtinę vertę e, pažeidimo byla gali atnešti. Pirminkė, ne, nemanau, kad aš galėčiau e, atsakyti jūsų klausimą, dar kažkas norėtų pasakyti apskritai. Aišku, kad peticiją reikia palikti atvirą. Peticijos teikėja. Trumpai, esu pasipiktinusi. Tris kartus esame buvę čia, o dabar girdime visiškas nesąmonės e, iš komisijos pusės, nes jūs tikite tais melais, kuriuos jums sako Junktinės karalystės valdžia. 15 metų mes kaupėme ir teikėme jums dokumentus apie taršą, nuo kurios kenčiame. Mes iš pat pradžių įspėjome dėl to, kad e, savartinas buvo pradėtas pildyti neužtikrinant dugno izolacijos. E, dabar e, gruntiniai vandenys visiškai užteršti, nes viskas buvo į savartyną verčiama komunalinės atlikos, cheminės medžiagos ir taip toliau. Jums sako, kad būsto atliekos, komunalinės atliekos dabar jau nebevež, nebevežamos į savartyną, turime pasakyti, kad tai melas, paslapčia visa tai yra daroma. E, Atitinkamas institucijas taip pat sureagavo ir pasakė, kad joms padėtis e, tes, e, padėtis kelia didelį nerimą. O dabar kalba eina apie dar penkis metus. Vadinasi, jau 17 metų tai tęsiasi. Reikia pasakyti, kad nėra ir planavimo leidimo išduota. E, jo galiojimo laikas jau e, baigėsi. O kol visa tai vyksta, planavimo įstaiga išdavė operatoriui leidimą išsprogdinti dalį e, kalno. Tai baisu, pereitą kartą, kai taip atsitiko, nukentėjo gyventojų namai. Mes nesame e, labai turtingi, esame e, paprasti žmonės, e, Mūsų regionas nėra turtingas, mes atvykome čia ir mes atvykome todėl, kad e, tikėjomės, kad jūs mums padėsite. E, vietiniai pareigūnai e, pirmenybę teikia turtingai savartino įmoniai. E, mes kreipėmės į jūs 2002 metais, Junktinės karalystės valdžia melavo institucijoms, tai mūsų byla buvo atmesta, mes kreipėmės vėl, išsiaiškinome jų melus ir jūs maloniai iš naujo atnaujinote mūsų bylą, dabar mes laukiame jau dešimt metų, kol jūs mums padėsite. Tai tiek aš noriu Jums pasakyti. Aš e, noriu, kad Jūs pradėtumėte veikti, nes mūsų valdžia to nedaro. iš tikrųjų e, e buvo e, teismai pasakyta, kad e, e, statant kelią e, nebuvo padėtas e, tinkamas pagrindas, e, pateikiau dokumentus apie tai, kad anksčiau ten buvo vykdomi kasybos darbai ir buvo įplyšimų grunte. E, ir net jeigu e, plastinis gruntas ir buvo padėtas, jis paprasčiausiai įskyla. Taigi, mes atvykome čia pagalbos, o ne tam, kad išgirstume pareigūnę sakant, kad ji tiki tuo, ką sako Junktinės karalystės pareigūnai. Jie yra patyrę melagiai. Ačiū, pamėginsime apsilankyti šioje vietoje kaip galima greičiau. Mes taip pat raginame komisiją pažvelgti galbūt į istoriją naujoje šviesoje. Ir be abejo paliksime peticiją atvirą. Tačiau negalime pažadėti, kad e, per, šį, per šią parlamento kadenciją iš tikrųjų tas dalykas bus įspręstas, nors be abejo nepatogu galvoti, kad per dešimt metų jūsų pastangų nieko taip ir neįvyko. Ačiū. Petition number 19. Birds, protection of birds. Toliau kita peticija paukščių apsaugos e, reikalavimų pažeidimas. Andrea Rutigliano from Italy. Petition. Iš čia daug visų. Kalbama apie visą eilę peticijų, taigi pirmiausia peticija. 19 e, punktas. Galbūt galima pasakyti šio klausimu. Prašom. Situacija susijusi su Kipru ir paukščių direktyvos įgyvenimo yra iš tikrųjų vis dar kritiškai trapi. Praeitą gegužę aš lankiausi Kipre ir e, daviau tam tikrose stovyklose nukreiptose prieš e, brakonierišką paukščių medžioklę. E, ten, ten tai vadinama tiesiog paukščių skirdinėmis ir stebėjome, kokia yra situacija. Nepaisant galiojančių draudimų ir apribojimų pagal paukščių direktyvą, vis dar naudojamos e, specialios lipniosios e, virvės paukščiams gaudyti. Ir tūkstančiai migruojančių paukščių yra pagaunami šių lipnių įrenginių pagalba. Aš kalbėjau su Spar asociacijos Vokietijoje atstovais. Taip pat mes e, bendradarbiavame su kitom Europos organizacijom. Situacija vis dar tebėra labai rimta. Ten stebime daug įvairiausių pažeidimų. nors e, vietos valdžios institucijos e, pavasarį atliko daug daugiau patikrų. E, yra du tokie ypatingo gaudimo sezonai, tai yra pavasarį ir rudenį. Ir pagaunama apie porą milijonų paukščių, nelegaliai pagaunama. Daugelie šalies rajonų tas brakonieriavimas yra paplitęs, ypatingai šiaurinėje dalyje. Apsaugos priemonė įmamasi per rudens migracijos sezoną. Tačiau šiaip jau situacija yra labai e, sunki, pavyzdžiui, Junktinės karalystės karinėse zonose. E, Kipro policija tiesiog negali lankytis, o Junktinės karalystės policijos pareigūnai nesiema jokių priemonių, taigi tai tapo savočka laisva zona brakonieriavimui. Iš komisijos dokumentų mačiau, kad ten kalbama apie dialogą, sąveiką tarp dviejų uh, institucijų. Nepaisant viso to, situacija nieko nepagerėjo. Atrodo, kad šiuose zonose tiesiog atvirai toleruojamas brakonieriavimas. Junktinės karalystės valdžios institucijos puikiai žino apie padėtį, kadangi panašu, kad nusikaltim prieš laukinę gamtą padalinys Junktinėje karalystėje parengė nesinį ataskaitą, kur būtent kalbam apie šios įvykius. E, kai dėl darbinio dokumento, kuris svarstomas dabar pagal darbo tvarkę, Kipre veikia įstatymas kur numatyta e, keliolikos tūkstančių baud, eurų bauda už brakonieriavimą. Italijoje man teko savanoriškai dirbti e, kovojant su brakonieriavimu. Ir aš turiu patirties, tai galiu pasakyti, kad jeigu Kipras nori šio įstatymo veiksmingai uh, kovoti su brakonieriavimu, tai iš tikrųjų e, pasiekia beveik e, priešingo efekto, kadangi psichologiškai e, valdžios atstovai susidūrė su nusikaltimu, už kurį bauda gali būti keliolika tūkstančių eurų, tiesiog kartais nesiryšta skirti tokių baudų. Geriau būtų, jeigu bauda būtų 2-3 tūkstančiai eurų, nes, pavyzdžiui, kokiam nors neturtingam ūkininkui paskyrus 15 tūkstančių eurų e, baudą, tai tiesiog gali apskritai stumti ūkininkai bevilišką padėtį, jis sunkiai išgyvens. Todėl tokios baudos tiesiog nepasteisina. Aš turiu šiuo klausimu atvirų neatsakytų klausimų. Europos komisija nagrinėjo e, šią procedūrą, tačiau manau, kad vertėtų inicijuoti procedūrą dėl pažeidimo, kadangi jeigu valstybė narė nesiema jokių rimtų priemonių, e, ypatingai rudens sezonų per migraciją, e, tai yra akivaizdus pažeidimas. Nepamirškime, kad paukščių direktyva yra vienas iš ketinių ES aplinkosauginių dokumentų. Ačiū toliau. Ponas Papulės Europos komisijos vardu. Ačiū, kalbėsiu gana trumpai, kadangi tai siejasi su platesnė problema, būtent dėl nelegalių e, praktikų veikiančių neigiamai paukščių populiacijas keliose valstybėse narėse. Taigi, gal, gal norite kalbėti trumpiau, klausia pirmininkė, e, vėliau E, kai bus pristatytos kitos peticijos. Ne, gerai, aš pakalbėsiu dabar papadėti e, Kipre, o paskiau pakalbėsime platesnį europinį kontekstą. Taigi, kalbant apie Kiprą. Taip, problema žinoma, kalbame apie praktiką, kuri pagal ES teisę yra nelegali ir ta praktika negali taip pat ir nelegali ir pagal Kipro įstatymus. Šita problema įsisenėjusi, joje yra daug įvairiausių dimensijų - socialinė, ekonominė, administracinė, politinė. Uh, ir panašiai. Komisija labai e, sistemingai ir artimai stebi padėtį dar nuo Kipro pasirengimo stojimo laikotarpio. Ko mes norėtumėm, tai iš tikrųjų konkrečių priemonių, kurios leistų pirmiausia užtikrinti, jog geriau yra e, laikomas e, europinių bei Kipro įstatymų. Konkrečiai reikėtų išgyveninti tokias gaudimo priemonės kaip E, vartinkliniai tinklai bei e, lipniosios, e, lipniosios virvės. Na, o kalbant apie Britų karinės bazės, mes žinome, kad ten Europos saky tiesiogiai negalioja, tačiau mes mėginam įtakoti Junktinės karalystės valdžios institucijas, kad jos imtųsi priemonių ten, kur yra jų jurisdikcija. Taip pat buvo įmamasi e, įvairiausių priemonių, e, tokių kaip konfiskacija, tos nelegalios gaudimo įrangos, reidai į restoranus, e, veiksmingesnė baudų sistema, įvairiausių atsakingų institucijų veiksmų koordinavimas su policijos veikla, taip pat policijos veikla Britanijos karinėse bazėse. Ir E, šiame darbe labai aktyviai taip pat dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, kurios irgi aktyviai stebi situaciją vietoje. Tai yra gana pozityvios priemonės ir rezultatų jos davė. Per, praeitų, per artimiausių metų pavasarinė migracija bei žiemos gaudimo sezoną iš tikrųjų šios praktikos pavyzdžių, nelegalios praktikos pavyzdžių pastebėta mažiau. Tačiau, kaip gerbimas parlamentaras e, tik minėjo, situacija ypatingai rudens sezonų iš tikrųjų vis dar tebėra labai sudėtinga, e, kelia mums daug nerimo ir mes ketiname vėl kreiptis į Kipro valdžios bei Britanijos valdžios institucijas, e, turinčias tinkamas kompetencijas, e, tyriaudomėsi, kokiu toliau bus priemonių imtasi tam, kad realiai pagėlėtų padėtis. Taip pat e, netmetame galimybės pradėti procedūrą dėl pažeidimo, jeigu trūks politinės valios imtis e, aiškių ir konkrečių priemonių. E, čia ir sustosiu, nes, kaip jau minėjau, tai yra e, platesnė, plačiau paplisiu praktika, apimanti daugiau Europos teritorijų ir komisija ketina šią praktiką e, mėginti išgyventi taip pat e, taikydama holistišką platesnį požiūrį. Kągi, kita peticija susijusi su ta pačia problema Maltoje, Kiprė, na, bei kitose šalise. Ta problema egzistuoja panusruot. Ehm, Goedemiddag ondertussen, dames en heren. Um, voor eerst wil ik u in naam van de Belgische Vogelbescherming hart. Eh, ponios ir ponai, norėčiau mūsų asociacijos vardu padėkoti Jums už tai, kad priemėte mus savo komitete. Labai daug migruojančių paukščių e, praskrenda e, ir atskrenda žiemoti į Maltą. Jiem e, čia e, kyla įvairios grėsmės, e, kartais jie pasimeta jūroj, kartais neturi pakankamai maisto. Mm. Daugelis paukščių žūsta dėl to, kad e, plėšus paukščiai jos užpuolila ar kiti e, plėšrūnai, bet tai yra natūralūs procesai ir dėl to, kad išlaikytų populiacijų ir, ir m, mm, paukščių populiacijos lygis išlieka dėl šių natūralių procesų. Deja, to negalima pasakyti apie tai, kaip paukščiai susiduria su žmogumi. E, dauguma paukščių, kurie yra migruojantis, E, nukenčia nuo žmonių ir ypač nuo medžioklės. Viduržėmio jūroje, e, viduržėmio jūros valstybėse, Graikijoje, Turkijoje, Maltoje, Kiprė, e, migruojančių paukščių medžioklė pasidarė visuotinė sportinė veikla ir tokiu būdu nušaunami ir žūsta labai daug paukščių. Vien Maltoje tūkstančiai tokių paukščių žuva dėl žmonių Mm, veiksmų daugelis tokių migruojančių paukščių rūšių yra saugomos plauč, e, paukščių rūšis. Malta yra e, ta vieta, kur migruojantis paukščiai praleidžia žiemą. E, o Malta yra ta šalis, per kurią paukščiai iš Afrikos keliauja e, žiemai pasibaigusi Europos valstybės, iš šiauresnės valstybės. Ir Maltoje jų laukia įvairūs spastai. Mes manome, kad maždaug 3 e, milijonai paukščių patenka į tokius pastus ir e, atsiduria e, narvuose, narveliuose, o po to yra parduodami. 2012 metais e, e, paukščių apsaugos organizacijos e, pastebi, m, pastebėjo, kad vis daugiau e, sužeidžiama paukščių. E, tai reiškia, kad vis daugiau paukščių yra sugaunami arba nužudomi. Aišku, kad e, Maltos e, paukščių apsaugos e, agentūros organizuoja įvairius reidus ir stengiasi kovoti su šiomis problemomis. Kalbant apie tokių paukščių medžioklę, tai prieš rinkimus Maltoje e, Liboristų e, partija e, su medžiotojų organizacijom sudarė susitarimą dėl to, kad tokia medžioklė nebūtų draudžiama. Malta netaip seniai pakeitė sąlygas, kuriomis išduodami medž... medžioklės leidimai. Dabar tokį uh, leidimą gauti yra lengviau 9500 medžiotojų. Maltoje 13 metų pavasarį medžiojo ir, ir turėjo tokius pažymėjimus. Ir 13 metais tokių medžiotojų, lyginant su prieš tai buvusiais metais, padaugėjo uh, gana ženkliai. Policijos pareigos E, turi tik 16 policininkų, kurie e, atsakingi už tokios medžioklės priežiūrą. Taigi leidimą medžiokliai gauti labai lengva, nėra pakankamai pareigūnų, kurie galėtų užtikrinti tinkamą administracinę kontrolę. Taigi e, praktiškai negalima kontroliuoti situacijos Maltoje. Dėl to per medžioklės sezoną, 13 metų medžioklės e, sezoną, pavasario medžioklės sezoną labai daug paukščių buvo užmušta. Reikia, kad Malta e, imtųsi kažkokių tai priemonių, radikalių kontrolės priemonių. Norėtume sužinoti, ar Europos komisija e, suvokė situaciją Maltoje, ar Europos komisija suvokė, kad Malta ir Maltos valdžios institucijos nesugeba šių problemų spręsti, ar komisija kaip nors gali paspausti Maltos e, valdžia, kad jinai imtųsi reikiamų priemonių. Ar komisija kaip nors gali įsikišti, kad šimtai ir tūkstančiai e, saugomų rūšių paukščių nežūtų Maltoje. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu priminti, kad kalbant apie Maltą, Teisingumo teismas jau 2009 metais priėmė sprendimą ir ten buvo palikta tam tikra išlyga dėl dviejų rūšių medžioklės, aišku, griežtai kontroliuojamis e, sąlygomis. Tačiau šiaip kalbant apie pavasario medžioklės sezoną, e, ten nacionalinė teisės aktai numato tam tikras taisyklės ir e, jo suderintas su teisingumo teismo sprendimu. Taip pat yra matyta, kad e, E, e, e, <clears throat> jeigu rudenį sugautų arba sumečiotų paukščių skaičius neviršia tam tikrų nustatytų ribų, tai Malta e, netaiko savo išlygų. E, esama e, įvairių kvotų ir e, kitų reikalavimų, tačiau kalbant apie šių metų pavasarinės medžioklės sezono atnarimą, vyriausybė informavo komisiją, kad įvertinusi <clears throat> Maltos e, mokslinio komiteto atsakingo už e, paukščių direktyvos įgyvenimą ir medžioklės reguliavimą komiteto. E, buvo nuspręsta, kad sąlygos, dėl kurių Malta gali taikyti išlygą, yra išpiltas. Komisija priėmė domen Maltos vyriausybės informaciją Bet be abejo, e, yra labai svarbu, kad e, kaip reikalavo paukščių direktyva, e, išlygų nuostatų buvo laikymasi. Šiaip vėlgi turėčiau pasakyti, kad komisija šitoje neturi galių kažkaip tai įsikišti, uždaryti. Uh, pavasarinė medžioklės sezoną vien dėl plačiai paplistusios nelegalios veiklos ar panašiai. Tačiau taip pat galėčiau priminti, kad valstybės narės, kurios taiko išlygą, turi pateikti ataskaitą, kaip laikomasi sąlygų, e, kaip yra gyveninamas bokščių direktyvos numatytos sąlygos ir dėl to Malta be abejo turi taip pat pateikti tokią sąlygą, pagal kurią turi būti pademonstruota, kad e, visos sąlygos yra e, išpildytos ir kad įvairių statymų laikymosi, mm, užtikrinančios priemonės. E, e, buvo iš tikrųjų gyvenimus komisija įvertina šis mm, pranešimus draugės su kita informacija, kurią mes gauname iš paukščių apsaugos e, e, organizacijų, kitų suinteresuotų šalių ir mėginame įvertinti iš tikrųjų nepašildinamą paukščių direktyvą. Kalbant apie nelegalis paukščių, migrančių paukščių žudynės Maltoje, <clears throat> be abejo, pirmiausiai už tai atsakingi e, vietos e, teisėsaugos organai, jie privalo kovoti su nelegalia praktika. Komisija ne vieną kartą jau yra kėlusi Maltos e, valdžios institucijoms šią problemą ir Mes suprantame, kad pastaraisiais metais Maltoje imtas tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, e, per pasarus keltą metų padvigomintos baudos už medžioklės taisyklių pažeidimus. E, taip pat, e, bent jau pagal informaciją, kurią pateikė valdžios e, institucijos iš Maltos, e, pradėtų kelios baudžiamusios bylos. Vis dėlto negali paukščių medžioklė per paukščių pavasarinės rudinės migracijas iš tikrųjų <clears throat> kelia surūpinimą ir komisija toliau stengsis spausti e, Maltos valdžios e, institucijas, e, siekdama, kad būtų tinkamai ištirti visi atvejai, kada yra pažinėjamos aplinkos apsaugos taisyklės, mečioklės taisyklės ir panašiai. Na ir čia mes be abejo turime pripažinti, kad ne tik tai nelegalus šaudimas, bet taip pat nelegalus gaudimas, nuodijimas ir panašiai E, pastebime ne tik tai Maltoje, bet ir visoje eilėje valstybių narių. Todėl, kaip mano kolega iš komisijos sakė, iš tikrųjų mes dabar e, konsultuojamės su atinkam valdžių, valdžios institucijų atstovais, taip pat kitoms suinteresuotam e, organizacijom ir institucijom ir mėginam ieškoti, kaip spręsti šią problemą kompleksiškai. E, be abejo, priemonės, kurios yra numatytos, turėtų būti įgyvenimas pirmiausiai valstybių narių, tačiau be abejo, prie to turi prisidėti taip pat ir komisija bei vietos valdžios institucijos. E, e, e buvo sukurtas vienas Impel tinklas, kuris e, yra europinis tinklas, e, skirtas įstatyminio teisės akto aplinkosaugos srityje įgyvenimo užtikrinimui. Na, ir E, šitas tinklas taip pat seka. Taigi, bendras pasakysiu, kad komisija ir toliau e, temai stebi situaciją Maltoje, mes palaikome ryšius su Maltos valdžios institucijomis ir ieškosime tolesnių priemonių, kurios leistų ir toliau e, e, siekti, kad Europos teisės aktų būtų laikomas ir kad e, e būtų užtikrinama tinkama apsauga. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Maltą, aš žinau, kokia ten situacija. Tai iš tikrųjų situacija, kuri jau trunka kurį laiką. Ten plačiai ir visuotinai pažeidinėjama paukščių direktyva ir Maltos E, valdžios institucijos panašu tiesiog ignoruoja šią direktyvą. E, šių metų situacija ypatingai liūdna. Aš pats ten lankiausi, savo akim mačiau, kas vyksta. Aš dalyvavau e, kovos brokiniravimo stovykloje 2010 metais, rugsėjo mėnesį. Ir dalyvau ten akcijose prieš ta, tas paukščių skerdinės. Skir Tiesą sakant, brakonieriai plečia savo veiklą Maltoje, o Malta be abejo yra ES dalis. E, vyksta masinės medžioklės pavasarį. Paukščiai, kurie migruoja iš Šiaurės Europos, ypatingai purleliai ir e, putpelės. E, Mečiam tiesiog masiškai, kasgi padaryta. Tiesą sakant, e, Medžioklės sezonas šiais metais pradėtas yra nuo, nuo, nuo, nuo e, 10 iki 14 e, e, balandžio. E, ir jie sako, kad jie taiko išlygas, tačiau mes žinome, kad 9000 e, e, medžiotojų turi leidimus, e, buvo iššaudyta 16 tūkstančių šių rūšių paukščių. E, ir vien per tas 20 dienų e, sezoną. Ir mes žinome, kad tam tikrą mažą kiekį, mažą, mažą kvotą direktyva leidžia sumedžioti, tačiau e, ne per pirmą medžioklės dieną, bet per pirmas kelias valandas ta kvota buvo seniai viršita, šaudyta. Ir e, komisija neturėtų laukti kažkokių tai ataskaitų, bet įvertinti realią padėtį, kadangi iš tikrųjų Maltos valdžios tiesiog e, juokėsi į akis Europos parlamentui, į akis visai likusiai Europos Sąjungai. E, iš esmės tos visos kvotos yra iššaudomas per skaičiuojamas valandas. Ir e, Mm, aš manau, kad vėlgi paukščių direktyva yra viena seniausių aplinkosauginių direktyvų ES ir komisija tikrai privalo užtikrinti, kad šios direktyvos nuostų būtų laikomas. E, komisija sako, kad Maltos valdžios institucijos teikia įvairiausius pažadus ir panašiai. Šita išlyga nuo pernai metų buvo negi pratesta. Devintasis straipsnis apskaitai ignoruojamas. E, E, nes ten kalbam apie mažus kiekius, tačiau valdžios institucijos visiškai šito proceso nekontroliuoja, niekas vietoje nesilaiko, nesilanko ir neįvertina šito medžioklės masto. Ir kalbame ne tik tai apie šias dvi rūšis, šaudomos, brakonieriškai šaudomos beveik visos kitos paukščių rūšis, kuris tik tai praskrenda. Praktiškai šaudoma bet kas, kas juda. Kadangi valdžios institucijos tiesiog nesievargina atlikti patikrinimų vietose. E, aš tikėčiausi, kad e, įstatymas turėtų galioti visose valstybėse narėse, taip pat ir Maltoje. Vienintelė kalba, kurią supranta šie žmonės, yra baudos, sankcijos. Taigi aš manau, kad turim pradėti kažkokią tai procedūrą dėl pažeidimo e, turime tikrai užtikrinti, kad naujasis teismo sprendimas būtų įgyvendintas ir tai turi būti padaryta per baudas. Mm, e, nes e, ta išlyga faktiškai yra vėlgi primta 9 straipsnio kontekste ir iš esmės tai yra tiesiog spjūvis į veidą. E, aš kreipiausi prieš keletą dienų komisiją, prašiau, kad būtų įtrauktas įsingumo teismas. Aš gaunu įvairiausių raginimų, kreipimus elektroniniu paštu ir įvairiom kitom priemonėm iš visos Europos situacija skandalinga ir tikrai neturime daugiau švaistyti laiko. Būkime nors kiek išdidus, turėkime šiek tiek e, savigarbos, nes kitaip maltiečiai tiesiog atvirai iš mūsų šaiposi. Ačiū, ponė Zananė. Mūsų komitetas paspaus Europos komisiją, kad e, būtų pradėta jūsų siūloma procedūra. Bet kuriu atveju šitai mes aptarsime su koordinatoriais nes iš tikrųjų tai turėtų būti e, svarbu visiems Europos piliečiams. Madam, madam čia. Pone pirmininkė. Gerbiama komisija. Mano šalis Rumunija turi didžiausią e, Europoje laukinės gamtos rezervatą - Dunojaus delta. Ir šita politika, kurias minėjote, reikštų, kad per, me, per metus praktiškai Dunojaus delta e, būtų visiškai iššluota. Kodėl komisija laikosi dviejopų standartų? Pavyzdžiui, viena vertus reikalauja, kad Dunojaus delta būtų apsaugota, kad ten būtų laikomasi grįžtų apsaugos priemonių, kad būtų iškirstas kelias e, bet kokiam biologinės įvairovės naikinimui tokiame vertingame regione kaip Dunojaus delta. Kita vertus, jūs atvirai sutinkate ir pritarite, e, E, tom paukščių skerdiniam. Kadangi iš tikrųjų tai, kas vyksta Kiprė ir Maltoje, yra tiesiog paukščių skerdimas. Jūs mums čia bandė papasakoti, kad taip yra tam tikro pribojimo, mes tengiamės užkirsti kelią, visą tai labai gražu, bet tai yra visiškai nerealu. Ir aš jums pasakysiu štai ką. Buvo galimybė pradėti procedūrą dėl pažydimo, kadangi pirmiausiai aplinkosaugos generalinis direktoratas e, atliko tyrimą saugomoje teritorijoje netoli nuo Dunojaus deltos. Dėl labai paprastos priežasties ir aš, taip sakant, tuo metu palaikiau komisijos e, veiksmus, kadangi buvo tuo metu nagrinėjama, kad ar pastatčius daugiau e, vėjo elektrinių, tai neigiamai nepaveiks migruojančių paukščių migracijos kelių, e, kurie veda iš šiaurės į pietus ir atgal. Taigi mes Rumunijoje turime laikytis e, ir taip pat turime panaudoti dalį europinių pinigų, kurie skiriami Rumunijai, tam, kad e, užtikrintumėm laisvą netrikdomą paukščių migraciją, mes turime perkelti savo vėjo elektrinių laukus ar panašiai. O kita vertus, jūs ramiausiai savo tvirtinate, kad pritarėte toms paukščių skirdinėms, kurios vyksta Maltoje bei Kiprė. Taigi, ponai iš komisijos, pasakykite man vėlgi, kur čia yra lygus požiūris Aš tikrai nematau nieko panašaus. Kitas dalykas, kaip įmanoma, kad šiandieną Europos jūroje, ne, Europos Sąjungoje ne kažkur tai, ne, ne, ne, ne Afrikoje, ne kažkokiose safario zonose, bet Europoje, valstybėse narise, e, toleruoti tokį elgesį. Tos dvi šalis, kuris tik minėjome, yra valstybės narės. Aš puikiai suprantu, kad turint šių dienų įrangą, iš esmės galite išvelgti drugelį, vabzdį ir kažkokį tai mažiausią objektą. E, Pirminkė, aš iš tikrųjų esu įsiutęs, kadangi tai yra visiškai neprimtina ir netoleruotina, e, jog vyksta tokios masinės skerdinės, O komisija mums aiškina, kad na, bet mes turim kažkokių specialių nuostatų, pereinamą laikotarpio susitarimų ir panašiai, tai yra demagogija. Komisija turi taikyti tuos pačius griežtus standartus, kurie būtų nemažiau griežti negu, pavyzdžiui, mūsų šalyje, Dunaus deltoje, rezervate taikomos nuostatos. Nes kitaip, kodėl Rumunija, kuri tiek daug paukščių, e, e, tokia didelė bioįvairovė, jeigu kitur žmonės tos paukščius šaudo. E, kodėl komisija neranda kažkokių sprendimų, kurie užkirstų kelią šitams skerdinėm? Tai iš tikrųjų visiškai skandalinga, neprimtina situacija. Uh, Matau, dar yra norinčių pasisakyti. Jums leidus. E, trumpai pakartosiu, kiek rimta yra situacija, kuris sudarė Maltoje. Pavasarį bei rudenį medžiotojai šaudo praktiškai bet kokį judantį objektą. Šaudo laumžirgius, šaudo durgelius, bet ką kas juda, jiem tiesiog malonu. Jeigu nėra paukščiai, aš šaudo į bet ką, kad ir į laumžirgius stambesnius. Įsibėgėjus pavasariniai migracijai, pavyzdžiui, šaudomai krekždės arba čiurlius. E, praktiškai bet kas, kas grįžta į Europą, bandoma nušauti. Kągi, kaip ponas Basnaro e, siūlė, reikia pakalbėti apie kokybiškas prevencinės priemonės. Aš manau, kad šias dvi peticijas turime perduoti pat Envi komitetui, kadangi mes turime e, iš tikrųjų E, siekti teisinių kompensacijų už šias visiškai netoleruotinas e, priemonės ir patys. Toliau mūsų e, peticija 20. Peticija dėl nepakankamai skaidrios ir nešališkos transporto politikos Airijoje. Ponas Kanif yra šiandien mūsų salėje. Norėčiau padėkoti už galimybę atvykti į jūsų komitetą. Airijos vakarinė arka sujungia e, penkis iš šešių, didžiau, penkis iš šešių didžiausių Airijos miestų. Jis taip pat yra Europos vakarinė dalis. Ir mes šiandien norime uh, kalbėti apie tai, kad ES lėšos, primant sprendimus dėl viešojo transporto vystimo, skirstomos neteisingai ir neskaidriai. Airija yra viena iš trijų labiausiai centralizuotų ekonomikų ES. Airijos visi politiniai sprendimai priimami Dublinė 2000-2006 metais. Didelė E, viešųjų lėšų dalis buvo nepakankamai panaudota. Ir Aldos, Aldas Huxley 1927 metais sakė, kad faktai nedingsta, jeigu apie juos nežinoma, jeigu jie ignoruojami. Buvo minima, naudojant Europos regionų plėtros lėšas, kad Airijai buvo paskirta uh, tikslinių lėšų kiekvienam regionui, bet mes žinome, kad tas nebuvo padaryta. Mūsų West on Track organizacijos tyrimai parodo, kad lėšos pirmam BMW regionui buvo nukreiptos į turtingesnius pietų ir rytų regionus įgyvendinant 2000-2006 metų programą. Mes bandėme gauti lėšų panaudojimo išsames ataskaitas BMW regione, bet to negavome. Mes ne, nežinome, neturime informacijos, kad būtų vykę kokios nors viešosios konsultacijos dėl lėšų panaudojimo BMW regione, taip pat dėl Europos infrastruktūros tinklų plėtros projekto. Mums reikia daugiau tarp valstybinių automagistralių, geležinkelių ir e, laivybos kelių. Taip sakė ponas Markus Piper, Europos parlamento narys, kai buvo e, svarstoma struktūrinių fondų naudojimo klausimai. Mes manome, kad lėšos uh, skirtos TNT uh, e, projektams Airijoje buvo nepakankamai skaidriai ir teisingai paskirstytos. Mes manome, kad e, klausimai išdėstyti mūsų peticijoje uh, turėtų būti toliau nagrinėjami ir juos turėtų įsigil, būti įsigilinta. Priešingų atveju, jei niekas nebus eh, daroma, tai reikš, kad ES nesilaiko pagrindinių savo principų. Toliau ponas Langli. Taip, aš čia. Dėkoju. Gerbiama pirmininkė, e, peticijų komiteto nariai. Aš esu Pyčia Boč. Aš dirbu e, ir gyvenu Airijos viename labiausiai nutolusių regionų. Ir aš manau, kad ES teisės aktai turi numatyti vienodas galimybės visiems piliečiams. Aš kaip pilietis ir veterinarijos gydytojas laikausi man keliamų įstatymų reikalavimų. Jei aš jam nusižengiu, esu baudžiamas. Įsivaizduoju, kad tokie principai yra taikomi ir visoje Europos Sąjungoje. Ir tikiuosi, kad Europos e, Sąjungos e, institucijos teisingų ir bešališkų principų skirsto Europos lėšas. Bet mūsų regionas nesusilaukia e, teisingo ir tinkamo požiūrio į regiono problemas. Kalbėtojas išsijungia mikrofoną. E, Pratesiu ir dėl to mm, neteisingo šališko požiūrio į mūsų regioną nukenčia mūsų gyventojai, mūsų šeimos. Mes norime, kad mes galėtume gyventi kaip visi ES piliečiai visapusišką ir įdomų gyvenimą. Nes ten te e, projektas šiaurės vakarų Airijos regione ir šiaurės Airijoje leistų išspręsti esančias problemas, skatinti ekonomikos augimą, aktyviai traukti vietos bendruomenės į regiono gyvenimą. Dėl to norėčiau padėkoti peticijų komitetui, kad priėmė mūsų peticiją ir tikiuosi, kad mūsų peticija bus apsvarstyta. Pone pirmininkė, aš esu Paul Okona. Aš gyvenu šiaurės vakarų Airijoje, esu smulkus verslininkas. Ir man labai svarbu, kad Airijoje būtų tinkama infrastruktūra. Mes turime pakankamai išsilavinusią darbo jėgą, turime aktyves bendruomenės, bet neturime pakankamai infrastruktūrų, kurios leistų pašalinti skirtumus tarp rytų ir vakarų Airijoje. Mes esame atskirti dabar nuo kitos Europos dalies, nes mūsų regionas neįtrauktas į TNT programą. Iš vis, visų Airijos jaunų žmonių vardu mūsų regione dėkoju Jums už tai, kad skiriate laiko Aš esu Helen Rochford Brennan. Emigravau iš Airijos ir dirbau JAV ir Junktinėje karalystėje. Po to vėl grįžau į Airiją ir dirbau turizmo ir neįgaliųjų apsaugos sektoriuose vakarų Airijoje. Turizmas Airijos ekonomikai labai svarbus Mes norėtume, kad mūsų vakarų Airijos regionas nebūtų atskirtas nuo kitos Europos, e, nuo visos Europos Sąjungos. 90 procentų visų turistų naudojasi viešuoju transportu. Dėl to struktūrinė plėtra turizmo sektoriui yra labai svarbi. Mums labai svarbu, kad ten te projektai apimtų ir mūsų vakarų Airijos regioną. Tai ne tik leistų stiprinti turizmo plėtrą, bet tai prisidėtų prie didesnės ES integracijos, skatintų uh, darbuotojų judumą. Airijos gyventojai sensta. Uh, nepakankamas uh, transporto tinklo išvystimas atskiria juos jie jaučiasi atskirti iš visuomenės, negauna tinkamų medicinių ir socialinių paslaugų. Švietimas skatina ekonomikos vystimas tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Airijai būtina tinkama transporto struktūra kad jauni airijos žmonės, kad airijos jaunimas galėtų pasinaudoti švietimo ir kitomis galimybėmis. Deja, daugelis jaunų žmonių neturi kaip nuvykti į mokymo įstaigas. Visi airijos piliečiai, tiek jauni, tiek seni, turi būti išklausyti, jų balsas turi būti išgirstas. Primant sprendimus, kurie daro įtaką vakarų airijos gyventojų gyvenimo kokybei, turi būti konsultuojamasi su tais gyventojais, jų balsas neturi būti užmirštas. Mūsų piliečių, bet ypač labiausia pažeidžiamų piliečių vardu kreipiuosi su prašymu, kad vakarų Airijos regionas būtų įtrauktas į TNT infrastruktūros projektų sąrašą. Mes turime neužmiršti, kad turime teikti e, savo piliečiams pagrindinės paslaugas, bendro intereso paslaugas užbaigdama. Noriu padėkoti peticijų komitetui už tai, kad skyrė dėmesį mūsų peticijai ir tikiuosi, kad jinai bus apsvarstyta. Ponas Langli. Dėkoju, e, ponė pirmininkė. Čia norėčiau paminėti keletą aspektų kai kuriuos e, pabandėme apžvelgti, pateikdami pradinį atsakymą į šią peticiją. Konsultacijos, konsultavimosi su visuomenė klausimai. Mes oficialiame atsakymė, rašydami apie viešasias konsultacijas, dėl 2000-2006 metų infrastruktūros programos e, teigiame štai ką. Teigiame, kad tam tikros viešosios konsultacijos vyko, bet tos konsultacijos apėmė socialinius partnerius, kurie uh, yra Airijos socialinės partnerystės sistemoje. Ir tos konsultacijos nebuvo konsultacijos, turiu galvoje 2000-2006 metų programą, bet kalbant apie 2007-2013 metų regioninę BMW programą, pačios programos dokumentuose yra įtvirtinta e, ir, ir yra paminėta tai, kad vyko viešosios konsultacijos Aš turiu šią informaciją ir galiu peticijų teikėjams pateikti informaciją apie tai, kad dalis e, vakarų koridoriaus yra įtrauktas į TNT e, finansavimo pasiūlymus, bet Airijos valdžia nesutiko e, to padaryti. Prie to dar grįšiu šiek tiek vėliau paaiškindamas, kodėl toks pasiūlymas buvo atmestas Airijos valdžios. E, peticijų teikėjai e, minėjo BMW, BMW mm, regiono vystimo mm, projektus 2000-2006 metais. Dalis iš tų projektų tebe vyksta, mes turime jų išsamų sąrašą pagal ekonominės ir socialinės plėtros planą ir pagal e, e, to regiono plėtros programą. Tų projektų sąrašą pateiksiu peticijų teikėjams. Mes visi žinome, kad Airija turėjo mikroekonominių ir viešųjų finansų problemų nuo 2008 metų ir tai taip pat atsiliepia projektų įgyvendinimui vidurio ir vakarų regionuose. Ir dėl to išaiškėjo, kad trūkstant lėšų reiks keisti planuojamas programas. Vakarų regionas, vakarų regionas buvo vienas iš regionų, E, kuris buvo numatytas dalyvauti šioje programoje. Valdančioji institucija Airijoje pasiūlė tą regioną, bet vėliau transporto departamentas nusprendė, kad šio regiono transporto plėtra neturėtų būti finansuojama. Airijos valdžios institucijos mus apie tai informavo, nes tai buvo susiję su kaštų ir naudos klausimu nes e, e, kai svarstoma, ar projektas turėtų būti finansuotinas ar ne, e, svarstoma to projekto ekonominė nauda, platesnė ekonominė nauda, ar jinai pakankamai skatins ekonomikos augimą, ar projektas pakankamai skatins ekonomikos augimą ir sukurs pakankamai darbo vietų. Ir dėl to tas vakarinis koridorius nebuvo įtrauktas į potencialiai finansuotinų projektų sąrašą. E, taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad į projektą, į finansuotinų projektų sąrašą buvo įtraukti du e, kelių autostradų finansavimo projektai šiame regione iš Europos regionės plėtros fondo lėšų. Taip pat 2007-2013 metų finansavimo programa bando pirmiausia orientuotis į smulkaus ir vidutinio verslo finansavimą. Taigi, jeigu palyginsime šį periodą su 14-20 metų e, finansuojamais projektais, tai ten numatyta labai mažai investicijų į transporto infrastruktūros plėtrą Airijoje. Galiausia, užbaigdamas, noriu pasakyti štai ką dėl peticijų teikėjų e, prašymų dėl e, regiono projektų įtraukimą į TNT e, projektų sąrašus. Visa tai sprendžia Airijos valdžia ir tai numatyta ES veikimo sutarties 172 straipsnio antroje dalyje. Ta galėčiau pasakyti peticijų teikėjams. Dėkui. Okay. Mrs. Harkin. Thank you. I know we're running out of time, so... E, dėkui. Žinau, kad nėra daug laiko. Labai trumpai noriu, kad ir kiti galėtų pasisakyti. Aš klausiausi ankstesnės peticijos pristatymo. E, piliečiai atvyksta čia dėl įvairių klausimų, ar dėl finansavimo, ar dėl neteisėtų savartynų ir ieško sažiningumo. Ir uh, skaidrumo. E, ir kai aš skaitau komisijos atsakymą, tai e, pagal ekonomikos ir socialinės infrastruktūros e, projektus nuo 2000 iki 2006 metų per keturis programos skirtas BMW e, regionui projektus e, buvo išleista keturis kartus mažiau negu kad kitiems e, regionams. E, komisija kalbėjo apie programos pakeitimus ir apie tai, kad e, vakarinis koridorius nepatenka į tą programą. Noriu sužinoti, kur tie pinigai nuėjo, nes būtent jie prisidėjo prie nepakankamo finansavimo. Taip pat komisija paminėjo Sanglaudos fondą. E, reaguojant į peticijos autorių m, mm, pasisakymą apie tai, kad Houstono stotis, pavyzdžiui, buvo finansuota e, iš tų lėšų, kurios buvo skirtos BMW regionui. Žinoma, kaip komisija ir sakė, kad e, reikia remtis e, regiono e, BVP vidurkiu. Problema, kad vietos valdžia nusprendė visus skirtus pinigus išleisti pietryčių regionui. Savame sprantama, aš norėčiau pažvelgti į komisijos analizę detaliau. Toliau socialinio ir ekonominio sažiningumo analizė, kai kalbama apie transporto tikslus. E, nemačiau tų duomenų. Bet e, peticijos autoriai labai sako teisingai, jeigu kalbame apie Europos pinigus, jie turi būti apsaugoti ir turi būti išleidžiami būtent tam, kam jie skirti peticijos autoriai kelia nesažingumo ir skaidrumo stokos klausimus. Ir iš tikrųjų politikos formuotojai m, mm, daugiausia e, susitelkė ties Belfastu ir Dublinu. E, e, e peticijos autoriai sako, kad e, šiems dviems regionams, e, apie kuriuos kalbama, finansavimas e, turėjo būti mm, tikslinis, apsaugotas, mm, bet to neįvyko. Reikėtų atlikti tyrimą šioje srityje kalbant apie komisijos pastabas e, dėl e, tam tikrų konsultacijų, kurios vyko. Mes suprantame e, skirtumą tarp paprastų konsultacijų ir viešųjų konsultacijų. Toks argumentas tikrai nieko neįtikina. Tad mes tikimės, kad pateikėme jums pakankamai duomenų tam, kad galėtumėte tirti tą dalyką toliau. E, labai trumpai dėkoju pirmininkė ir ačiū peticijų komitetui, e, nusprendusiam, kad peticija priimtina. E, reikia pažvelgti tik tai į Airijos žemėlapį. Esame toliausiai nutolusi periferinė tauta. Kitas žingsnis jau būtų New Yorkas žengiant per Atlantą. Kaip jau čia buvo sakyta, iš struktūrinių fondų, sanglaudos fondų, iš kitų kategorijų pinigai buvo skirti Airijai remiantis būtent per, periferiškumu. Mūsų BVP buvo vienas iš žemiausių Europoje. Tačiau, e, kai jie atėjo į Airiją, tie pinigai buvo išleisti ne tuose regionuose, kurie tenka, patenka į pirmojo tikslo teritoriją. E, kalbant apie konsultacijas, iki 2000, 2006 viešųjų konsultacijų nebuvo, jos atsirado po 2006. Toliau komisija sako, kad e, pateiks mums e, labai aišku lėšų skirimo, aiškia lėšų skirimo struktūrą E, mums iš tikrųjų tokio dokumento reikėtų. E, aš dirbu transporto komitete ir matau, kad e, dominuoja būtent dėmesys geležinkeliams, o ne keliams. O šiuo atveju mes matome, kad Airijos vyriausybės sabotavo uh, alternatyvų pasiūlymą. E, ir savame suprantama, kitas dalykas yra skaidrumas, būtent dėl jos tokos pas mus atvyko šitie žmonės. Na ir paskutinis dalykas, e, noriu ko, e, kolegos Kalher vardu atsiprašyti. Europos parlamento nariai buvo pakviesti į Airijos parlamentą Ponas Kalaheris dabar kaip tik tą ir daro ir e, atsiprašome jo vardu, kad jisai nedalyvauja. Pirmininkė, ko gero rugsėjo mėnesį vyksime į Airiją ir gal apsilankysime tame regione. Dėkojame dabar. Turėtume perėti. Taip, e, e, Kaip komitetas e, parašysime Airijos transporto ministerijai laišką. E, tikėkime, kad sugebėsime e, dar pasinaudoti vertėjais. Ponas Friend turi, turi žodį. Paskutinė peticija. Gelbėk. You, madam president members of the petitions committee dėkoju pone pirmininke peticijų komiteto nariai europos parlamento nariai ponios ir ponai aš šiandien kalbu tiek europos neregių sąjungos vardu ir taip pat e, europos disleksijos asociacijos vardu aš esu kristoferis frend esu visiškas neregys, tačiau e, moderni e, technologija. Garsinės knygos, garsinės. Moderni programinė įranga ir garsinės knygas gali užtikrinti, kad neregiai galėtų skaityti. Aš sakau, gali užtikrinti ir nesakau užtikrina. Uh, todėl kad dėje 95 procentai visų knygų, kurias jūs galite skaityti prieinamų formatų, nėra prieinami, prieinamos e, neregiams tokiems kaip e, aš ar žmonėms kenčiantiems nuo disleksijos. E, jų asociacijos pirmininkas e, sėdi greta manęs. E, pasaulio neregių sąjunga, kuri atstovauja 285 milijonams žmonių su regos negale visame pasaulyje, jau seniai reikalauja, kad būtų sudaryta sutartis pasaulio uh, intelektinės nusavybės mm, organizacijoje, kad galima būtų tą knygų badą e, užbaigti. E, tokia sutartis, jeigu ji bus tinkamai parengta, e, būtų e, naudinga, nes numatytų nedidelius pakeitimus e, autorių teisių e, dokumentuose. E, jūs turbūt prisimenate, kad Europos komisija ir taryba iš pradžių bandė blokuoti tokią sutartį, tačiau su jūsų parama jie e, šios institucijos pakeitė savo poziciją ir dabar turi įgaliojimus dėrėtis dėl tokios sutarties. Tačiau e, man labai liūdna šiandieną jūs informuoti, kad ES dėrybininkai ir toliau, net ir pereitą savaitę Ženevoje. Taigi pereitą savaitę ES dėrybininkai reika, vis dar reikalavo, kad į tekstą būtų įrašyti labai sudėtingi reikalavimai ir procedūros kad galima būtų patenkinti leidėjų lobistų norus. To pasiekmė yra ta, kad vietoj devinių puslapių teksto, kuris buvo pateiktas 2009 metais, dabar turime 22 puslapių tekstą, kuriame daugybė teisinių nuorodų, e, į tarptautinės autorinių teisų sutartis ir daugybė alternatyvų ir e, nuostatų skliaustuose. Kad pateisintų e, tą nuostatų gausą ES kalba apie tai, kad reikia subalansuoti autorių teisės, leidėjų teisės iš vienos pusės ir neregių teisės iš kitos. E, Kokios pusiausvėros reikia mm, autorių teisų sistemoje, kuri jau gina autorius nuo jų teisų pažeidinėjimo? Kokios pusiausvėros reikia, kai visose e, intelektinės nusavybės te, e, sutartyse jau yra ginamos leidėjų teisės? Visiškai aišku, kad e, šioje sutartyje reikia nesubalansuoto požiūrio pirmenybę teikiant e, žmonėms su negale. Kai e, buvo panaikinta vergovė, tai ar tada e, buvo siekiama pusiausvėros tarp vergų išlaisvinimo ir vergų. Must insist that. Minima vergų savininkų ekonominių interesų užtikrinimą. Prieš 22 mėnesius ES 27 valstybės narės ir kitos 12 pasaulio valstybių pateikė bendrą sutarties tekstą. Jame te buvo viena pastraipa, dėl kurios buvo nesutarta. Bet nuo to laiko ES dėrybininkai ir kitas valstybės narės aršiai kovojo prieš bendrą sutarimą intelektinės organi e, e, pasaulio intelektinės nusavybės organizacijoje. Ta neteisybė turi baigtis, ES dėrybininkai turi pakankamai politinės įtakos taip padaryti. O jei jie to nepadarys, tai pasaulio e, žmonių su negale bendruomenė į ES žiūrės kaip į nusikaltelį. Dabar jau juokaujama, kad tai yra sutartis skirta autorių teisėms apginti nuo neregių tai jau darosi nebe juokinga. Turime susitarti, susidėrėti dėl e, paprastos sutarties, kurią siūlo pasaulio neregių bendruomenė ir disleksija sergančių žmonių asociacija. E, beliko aštuonias savaitės iki tol, kol sutartis turėtų būti patvirtinta diplomatinėje konferencijoje Marakeše. E, parlamentas, šis parlamentas, kuriame dirba išrinkti žmonių atstovai, turi suvaidinti savo vaidmenį. Aš kreipiuosi į Europos parlamentą kad pareikalautų, jog ES dėrybininkai nedelsiant pradėtų dėrėtis e, dėl e, paprastos, veiksmingos ir neregiams tinkamos sutarties, nes tai atvertų naują puslapį e, neregiams, žmonėms su negale ir disleksija sergantiems žmonėms. Dėkui. Dabar komisijos atstovė Martin Brat, prašom. Dėkuoju, pane pirmininkė, ir e, komiteto nariams labas rytas. Kaip jūs žinote, ir ponas Trent visiems mums e, priminė, e, iš tikrųjų Pasaulio neregių sąjunga per pastarosius penkis metus derasi e, pasaulio intelektinės nusavybės organizacijoje dėl minėtos sutarties. E, daugelis narių e, ten besiderančios yra nusiteikusios priimti privalomą sprendimą, kad galima būtų susitarti dėl e, prieigos neregiams e, prie tam tikrų kūrinių. E, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės jau turi atitinkamas nuostatas savo įstatymuose, kuriuose suteikia tam tikrų teisių E, žmonėms su regėjimo negalė. Ir sutarė, kad reikia ieškoti, kaip tai perkelti į tarptautinę sutartį. Mm, e, principas čia yra labai aiškus. Vienoda prieiga mm, prie e, knygų ir matantiems, ir neregiams. Tačiau ES nėra vienintelė besideranti šalis. E, Tokios šalis kaip JAV, Brazilija, Indija, Kanada, Nigerija, Egiptas, Japonija ir Australija taip pat aktyviai dalyvauja dėrybose dėrybos, tokio pabudžio dėrybos, ar mums tai patinka ar ne, yra sudėtingos. Deja, ir nepaisant to, ką jums gali papasakoti NVO, Europos Sąjunga neturi galių tą sutartį e, užgarantuoti. E, atskiros šalis turi įvairiausių norų. E, pavyzdžiui, Egiptas per tą savaitę pareikalavo, kad į sutartį būtų įrašyti ir vertimo reikalai kitos šalis nori, kad e, sutartyje atsispindėtų ir gretutinių teisių reikalai. JAV e, taip pat nori, kad sutartyje atsispindėtų ir kiti šalių prisijimti tarptautiniai įsipareigojimai. Tad kokia dabar padėtis? E, pereito dėrybų raundo rezultatai netitiko mūsų lūkesčių ir mes sutinkame su pareiškėjais, kad dabar tekstas yra pernelyg sudėtingas, pernelyg daug e, tekstas kliausteliuose, pernelyg daug priedų. E, visi tie elementai e, daugiausia yra siūlyti ne ES, o kitų besiderančių šalių. Tad jeigu norime Marakešė pasiekti sėkmės, mums dar reikia daug padirbėti. Kitaip sakant, norint užtikrinti mm, lygią prieigą neregiams, mes dar turime daug padirbėti. Nenorime taip pat ir sutarties, kuri nebus veiksminga ar kuri paskui nebus ratifikuota. Ką mes norime nuveikti Marakeše? Visų pirma, norime e, panaudoti e, darbo galimybės dar iki Marakešo, net jeigu ir nėra dėrybinių raundų mūsų planuose. Negalime palikti neišspręstų problemų e, diplomatiniai konferencijai Marakeše. Mes bandysime dirbti su dėrybiniais partneriais, ieškosime būdų, kaip tęsti darbą ir e, bandysime įtraukti visas dėrybų šalis, kurios tam pritartų. Kaip ir visose dėrybose nėra tikslo žengti į priekį, neatsižvelgiant į kitų partnerių norus. E, paprastesnis tekstas, kurį mes turėjome ir apie kurį kalbėjo ponas Friend, e, buvo būtent tas tekstas, e, dėl kurio mes norėjome sutarti su kitomis intelektinės organizacijos narėmis. Nebuvo mūsų partneriams priimtinas. Norėjau tik tai patikinti, Mes paprašėme vertėjų, sako pirmininkė, kad jie mums dar 15 minučių skirtų ir turime užbaigti darbą iki to. Taigi, turi, e, bandysime surasti sprendimą iki Marakešo, pabandysime panaudoti politinį spaudimą atitinkamų lygmenių ir pabandysime nuvykti į Marakešą pasirengę. Dėkui. Ponas Kašmanas. Dėkui, panė pirmininkė, labai trumpai. Turime grįžti prie šio reikalo, turime palaikyti spaudimą, e, sutinku su peticijos autorių pasiūlymais. Norėčiau kreiptis į ES dėrybininkus. E, šitą žinę ponui Barnie perduokite e, reikia jau uh, sutarti dėl D ir E straipsnių, dėl perviršinių knygų. E, uh, ES dėrybininkai e, turi nustoti reikalauti tam tikrų sąlygų, nes tai sukelia dides, didesnių problemų negu kad e, daugiau problemų negu jų išsprendžia ir taip pat, e, ponė pirminkė, aš manau, kad mums reikėtų mm, nedelsint sustikti su komisaru Barnie. Pone Lichtenberger. Dėkoju, aš galiu tik pritarti tam, ką jūs sakėte ir pridurti dar vieną mintį. Eina kalba apie e, prieinamų knygų a, e, siuntimą privatiems asmenims, nes jeigu jūs paliksite viską neregių organizacijoms, tai a, e, žmogus gyvenantis kažkur kaime, kur nėra neregių organizacijos, neturės jokios prieigos. Tad būtent tos dvi nuostatos turi būti keliamos ir ginamos ES. Aš e, manau, kad e, e, dabartinės nuostatos padarytų gyvenimą žmonėms su regos negale dar sunkesnį, negu kad jis yra dabar. Tad reiktų atkreipti dėmesį į tuos du pakeitimus. Ir dar vienas dalykas. Aš norėčiau taip pat ir įgaliojimo, galbūt ir konfidencialumo prasme dirbti tuo klausimu taip pat ir Teisės reikalų komitete. Dėkoju, ponė pirmininkė, šios sutarties rizika ta, kad e, iš esmės ji nepakeis padėties, nes komisijos ir pono Barnie e, požiūrio pasikeitimas, e, kai iš pradžių jie pasisakė prieš, o dabar jau žengė svarbų žingsnį ir pradėjo remti tą sutartį, kelia rizika, kurią ponia Prat e, iškėlė. Problema ta, kad e, politinis e, tos sutarties sudarimo rezultatas bus sunkiai perkeliamas į praktiką. Tad e, reikia arba prisimti e, atsakomybę už prastą rezultatą, arba laikytis savo nuostatų, kad ta sutartis e, nebūtų pernelyg biurokratiška. Aš manau, kad turime griežtai laikytis savo pozicijos, kovoti su kitais dėrybininkais siekiant geresnio rezultato. Tai svarbus klausimas. Neina kalba apie vien tik tai komercinės prieigos pagerinimą. E, knygos e, gali e, būti prieinamas kitomis formomis ar būdais, pavyzdžiui, per bibliotekas. Ir būtent todėl dėrybininkai turi griežtai laikyti savo pozicijų Teisės reikalų komitete mes dažnai kalbame apie autorių teisės. E, ši problema yra labai sudėtinga, labai dažnai susijusi su tais, kurie savanaudiškai tam tikrus privalumus savo turi, nori išlaikyti ir neatsižvelgia į neregių interesus. Pane pirmininkė, labai trumpai aš pridurčiau vieną paprastą pavyzdį, kad atsimintumėte, apie ką kalbate. E, nueinate į biblioteką, visi iš mūsų išskyrus nerengius gali pasirinkti šimtų, iš šimtų knygų, kurios yra lentynose. Tuo tarpu žmonės su regos negale gali pasirinkti tik tai iš penkių knygų Ar tai yra sąžininga, ar tai yra teisinga? E, paprasčiausiai norėjau priminti, apie ką mes čia kalbame. Dėkui. Taigi, noriu padėkoti vertėjams už papildomą ketvirtį valandos Kalbant apie pano Kašmano pasiūlymą dėl e, susitikimus ponu Barnie, tikriausiai per plenarinę sesiją reikės pateikti klausimą žodžiu. Tai taip pat prisidės prie tos krypties, kurią jūs nurodėte. Dėkojame peticijos autoriams už jų dalyvavimą. Have announced their, their willingness to address an oral okay. question.